Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome. I have to send a... Labą dieną, ponios ir ponai. Atsiprašau pono Elma Broko vardu ir vicepirmininkų vardu, kurie negalėjo atvykti, taigi aš šiandien pirmininkausiu posėdžiui. Turėsit su tuo susitaikyti. Darbo tvarkės projektas, turėtume jį patvirtinti, ar būtų kokių komentarų. Ne protokolų tvirtinimas rugsėjo 8, 6 spalio ir 10-11 spalio protokolai. Ar visiems primtini? Nematau, kad kas nors prieštarautų. Toliau pagrindinis mūsų įvykis šiandien po pietų viešasis klausimas tema ES užsienio politika Sahelio regione. Ir norėčiau pasisveikinti su visais, kurie yra šiame klausime tai yra labai svarbus, aktualus klausimas ir mes šį klausimą kartu su vystimosi komitetu suorganizavome. Pakalbėsime apie tai, ką daro ir ką turėtų daryti ES, kad būtų išspręstos šio pažydžiamo regiono problemos. Jis turi didelį įtaką ir Europos saugumui. Aš buvau parlamento paskutinis pranešėjas 13 metų spalį šiuo klausimu ir labai įdomu būtų pasižiūrėti, kas pasikeitė. Nestabilumas, nesaugumas, nesaugomos sienos, skurdas, maisto krizė. Visa tai matoma Sahelyje ir dėl to šis regionas labai svarbus Europos Sąjungai. E, ten tame regione teroristai, džihadistai aktyviai veikia, vyksta kontrabanda ginklų, narkotikų, taip pat vyksta ir prekyba žmonėmis per tą koridorių iš vakarų ir rytų Afrikos, kurie eina per Sahelio regioną. Mali valstybės vos ne sužlugimas 12 metais parodė, kaip svarbu imtis veiksmų, kad e, Sahelio visuomenės būtų atsparesnės. E, Teroristų atakos Malija, e, nestabili padėti šiaurinėse regionuose, aišku, nelengvina situacijos Libija, Libijoje padėtis, ISIS veiksmai, Rakoje įvykiai Irake ir Sirijoje džihadistai turbūt patirs pralaimėjimą ir ko gero plūstels į Sahelio regioną, kur mano, kad gali persigrupuoti ir toliau vykdyti savo teroristinę veiklą. Europos Sąjunga 11 metais parengė veiksmų Sahelėje strategiją. E, Ta strategija apima saugumo ir plėtros vystimosi aspektus ta strategija turbūt buvo išplėsta, kad apimtų šalia esančias penkias e, valstybės ir su G5 Sahel regioninė organizacija palaikytų glaudesnius ryšius. Šiandien pas mus yra atvykęs ponas ambasadorius Angelo Sada, jis yra ES specialusis atstovas Sahelija ir gyvendina ES strategiją tenais. Ponas Paul Melly yra e, Chatham House Londono Afrikos programos atstovas, turi gilės žinias šioje srityje. Ir mes labai aišku norėsime išgirsti ir tai, ką mūsų komitetų nariai mano mm, esant pagrindinėmis problemomis Sahalyje, Sahelyje. O dabar norėčiau pristatyti kolegą, kolegą Bogdaną Ventą. Jis yra vystimosi komiteto vicepirmininkas. Dabar norėčiau steikti jam žodį. Jis mm, kalbės vietoj ponios Lindos McCavan, kuri negalėjo šiandien atvykti. Taigi žodis jums, galite kalbėti kiek norite. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau vystimosi komiteto vardu pateikti keletą, pateikti šiek tiek informacijos. Sveikinuosi su mūsų garbiais prelegentais, ponu Losada ir ponu Meli, kaip jau buvo minėta, Sahelio regiono stabilumas ir plėtra yra Europai labai svarbus dalykai. Aišku, kad radikalizmas, terorizmas e, yra e, svarbios didelės problemos e, Libijoje, Mali, Nigerijoje. Tai irgi yra pastebima ir dėl to reikia veikti. Šiame regione taip pat jaučiamos ir struktūrinės problemos, kurios, aišku, glaudžiai siejasi su nestabilumu. Ekonominis ir socialinis vystimasis, aišku, neįmanomas be taikos. Sahelio regiono šalis yra vienos neturtingiausių ir labiausia pažeidžiamų pasaulyje. Šiame regione gyvena apie 40 milijonų žmonių, kurie neturi pakankamai maisto, o 60 milijonų reikalinga maisto pagalba. 8, 10, 12 metais šiame regione buvo 8, 10, 12 metais šiame regione buvo maisto krizės. Šio regiono situacija yra tokia, kad jis labai neatsparus klimato e, kaitai. E, labai priklauso nuo oro, nuo meteorologinės būklės, dėl to ten dažnai yra sausros ir kiti, jaučiami kiti nepalankus gamtos reiškiniai. Tai viskas, visą tai atsiliepia gyventojų situacijai. 2015 metais nuo Eritrėjos rytuose iki Senegalo vakaruose 2050 metais tame regione bus 340 milijonų žmonių. Ir žinome, kad, kad tie žmonės galėtų išsimaitinti, reikia pakankamai ir maisto, ir vandens. 75 procentai gyventojų yra jaunesni negu 35 metų amžiaus. Ir aišku, tai, kad tie žmonės nėra negali tinkamai e, gauti tinkamo išsilavinimo, neturi darbo, neturi pakankamai galimybių savo gyvenime ir visas tas spragas užpildo radikalizuotos grupuotės, daugelis tų žmonių nori, migru... nori migruoti, kad rastų darbo, kartais migruoja į kitas Afrikos valstybės, kartais į Europą ir nestabili padėtis Libijoje, Nigerijoje sąlygojo tai, kad didelė dalis e, šio regiono gyventojų persikėlė į kitas Afrikos valstybės. Dar išgirsime šiandien e, daug informacijos apie šį regioną, bet norėčiau keletą dalykų paminėti. ES e, teikia pagalbą tiem, kas e, neturi pakankamai maisto. Čia turime neužmiršti, kad labai daug vaikų neprivalgo šiame regione ir Sahelėje. ES vykdo e, paramos regionui iniciatyvą, kuria siekiama, kad 2032 metais nebūtų bado šiame regione, taip pat yra patikos fondas specialiai skirtas Sahelio regionui, e, kuriuo siekiama užtikrinti saugumą, įgalinti, įgalinti vystimasi. Pagal Europos vystimosi fondą irgi yra programų skirtų šiam regionui. Bet visa tai, kas daroma, nėra pakankama, nėra trūkumo, kai kalbame apie strategijas Sah Sahelio regionui. Strategijų yra labai daug, bet uh, reikia vienos visą apimančios strategijos šiam regionui, kurie apimtų ir vietos, ir regiono, ir tarptautinius veikėjus. Ir mūsų veiksmai turėtų būti uh, koordinuojami su Afrikos valstybių veiksmais, e, tarp jų ir Afrikos sąjunga, ir atsižvelgti į situaciją vakarų Afrikoje. Ir dėl to turėtume pasakyti, kad 17 metais tikimės, kad bus mm, patvirtintas naujas Europos vystimosi konsensusas, nauja Afrikos strategija. Ir kaip mm, po to, kai po 20 metų bus sudarytas naujas katonų susitarimas. Šioje strategijoje bus siekiama e, numatyti tolesnį bendradarbiavimą su šio regiono valstybėmis. Taip pat vyks įvairūs, įvairios konferencijos. Viena iš jų E, vyks vasarį, skirta Čado ežero baseinui ir su tuo susijusiom problemom bei kitomis temomis bus suorganizuotos konferencijos, o dabar norėčiau suteikti žodį mūsų prelegentams. Dėkuoju, dabar aš suteiksiu žodį mūsų svečiui, ES specialiajam atstovui Sahelio regione, e, ponui Andžel Sada Fernandes. Ačiū, ponio pirmininkė. Dėkuoju ir ponui Ventą. Dėkuoju, man didelį garbė dalyvauti šiame renginyje, bet to man labai malonu yra čia atvykti. Anksčiau aš dirbau saugumo ir gynybos e, pakomitetėje Ir toliau aš kalbėsiu prancūziškai. Dėkuoju Jums už kvietimą. Aš jau sakiau, man didelė garbė yra e, dalyvauti šiame susitikime. Tai kalbu visiškai teisingai pasakyta, Sahelio regiono sudaro 12 šalių, kurios nėra toli iš tikrųjų nuo Europos, iki kurių galima per 3 valandas nuskristi. Ir e, šių, nuo šių šalių priklauso mūsų saugumas. Ir tai, ko gero, yra vienas e, iš tų svarbių veiksnių, kurių turime atsižvelgti. Šios šalis yra visai šalia mūsų sienų. Kai kas net ne teigia, kad tai yra šiek tiek nuo Europos nutolusi Europos siena. Ir tai, kas šiandien vyksta Libijoje, labai aiškiai parodo, kad, kad e, mes matome, kad iš esmės dėl tų įvykių mūsų siena pasistumėjo į, į pietus ir šias sienas reikia apsaugoti. Taigi dar kartą noriu pakartoti, kad čia mes kalbame apie mūsų saugumą. Kai šiaip sakome Sahelio regionas, ką, ką mes turime galvoje? Tris dalykus noriu čia pabrėžti. Apibrėžti, kas yra Sahelis, yra svarbu ir ne, ne, ne tiek dėl akademinių priežasčių, bet dėl praktinių priežasčių, nes kartais uh, priskiriamos vieno, vieno šalis, kartais e, jos nėra priskiriamas prie šio regiono. Antra, kokios strategijos ir veiksmų planų mums reikia šiame regione. Ir trečias e, dalykas, apie kurį aš šiandien kalbėsiu, tai yra, kaip gali veikti tokia strategija, kokia yra mūsų strategijos ateitis ir e, kaip vyksta taikos procesas Malėje ir kokios, o, o, kokią politiką turi vykdyti ES šiame regione. Tai štai ir tai yra pagrindinės tos temos, apie kurias aš šiandien kalbėsiu. Taigi, pirmiausia, kas yra Sahelis? Be jokios abejonės, Sahelio krizė yra regioninė krizė. Jokių abejonių čia negali būti. Todėl labai svarbu yra apibriežti, kas tai yra per regionas. Tai yra svarbu tam, kad mes žinotume, kaip galima būtų da, da, įtakoti padėtį šiam regione. Egzistuoja trys skirtingi apibrė... Sahelio regiono apibrėžimai. Pirmiausia, jį galima apibrėžti geografiškai, antra, institucinė prasme ir geostrategiškai. Pirmiausia, geografinė prasme. Čia viskas yra paprasta. Mes e, iš esmės kalbame apie e, kalbame apie da, regiono, kuris yra e, pietuose nuo Saharos dėgumos, kuris yra nusidriekęs nuo e, Atlanto vandeninio iki Raudono, e, Raudonosios jūros ir kurį įeina 12 valstybių. Ir saugumo prasme, humanitarinė prasme, valdymo prasme ir klimato prasme. Visos šios šalės yra, turi bendrumų. Tai tiek apie geografiją. Antra, Tai yra Sahelio regiono apibrėžimas institucinė prasme. Kodėl tai yra svarbu? Penkios valstybės turi ribojusi su, uh, su Nigeriu ir tai yra didžiosios gao civilizacijos uh, regionas ir tai Ir tai yra šalis, kurios, per kurias teka Nigerio upė. Ir tai yra didžiosios penkios regiono valstybės. Ir šių šalių uh, vyriausybės nusprendė uh, jungtis į, uh, į šiokią tokią sąjungą tar, tarpusavį ir derinti savo politi, saugumo politiką ir kitus klausimus. 2014 metais e, gruodžio 19 dieną buvo sukurta jų regioninė organizacija. Mauritanijoje veikia jų pagrindinė būstinė, pirmininkauja šalės pagal rotacijos e, principą šiai šaliai, šiai organizacijai. Ir labai svarbu yra atsižvelgti į šią organizaciją, nes su ją mes ketiname bendradarbiauti. Trečias e, aspektas - geostrateginis aspektas. Mes suprantame, kad tos regioninės organizacijos e, G5 organizacijos sukūrimas paveikė geografinę situaciją ir Libijoje Taip, taip tai, vyksta krizė, krizė šiuo metu, politinė, karinė ir taip pat tos problemos kartojus ir kitose šalise. Nigerė, pavyzdžiui, žinome apie jų teritorijoje veikiančią teroristų organizaciją. Ir taip pat reikėtų nepamiršti platesnio, e, apie platesnį kontekstą, kad, pavyzdžiui, ir Senegalas, ir Alžyras taip pat dalyvauja platesnį geostrateginę prasme e, tai šiame regione. Bet e, G5 organizacija yra svarbi, todėl kad šios šalis, kurios susiduria su panašiomis institucinėmis ir kitomis problemomis, bando spręsti tas problemas kartu. Taigi visi šie trys aspektai yra svarbus. Ir kurie yra svarbiausia, antrasis ir trečiasis mano galva. Kodėl? Todėl, kad aš manau, kad mes turime nukreipti savo veiksmus labai kryptingai. Ir čia antrasis aspektas yra svarbiausias, o, o trečiasis taip pat yra svarbus, todėl kad, kaip aš jau sakiau, mes nieko nepaveiksime šiame, šiame regione, jei nesižvelgsime į platesnį kontekstą, jei nesižvelgsime į Senegalo, Alžyro, Afrikos Sąjungos daromą poveikį šiam regionui. Ir taip pat galima būtų kalbėti ir apie Magrebo šalis ir apskritai apie Vakarų Afriką. Ypač, kai mes galvojame apie tas šalis, iš kurių, o, o, kai kalbame apie kelmės šalis, apie tranzito šalis ir taip toliau. Ir į tai reikia atsižvelgti, kai kalbame apie da, a, tiek bendrą strategiją, tiek regioninius veiksmų planus. Sahelio regiono strategija. Reikia pripažinti, kad ES buvo pirmoji organizacija, kuri parengė Sahelio regiono strategiją. Ir aš manau, kad labai naudinga yra turėti strategiją, dėl to, kad kuo daugiau tokių strategijų, tuo didesnis yra dėmesys rodomas šiam regionui. Ir labai svarbu yra mums tarpusavį gerinti savo veiksmus. Bet tai, kad egzistuoja kelios strategijos, man atrodo, kad nėra pasavami blogas dalykas. Aš manau netgi, kad tai yra e, vis dėlto teigiamas toks poslinkis. Tokių strategijų iš to 16 ir jos yra pagrystos dviem ramšiai - saugumu ir vystimuosiu. Akivaizdu, kad vystimosi be saugumo negali būti ir atvirkščiai saugum, saugumas be vystimosi taip pat yra neįsivaizduojamas. Uh, Tai reiškia, kad mes turime atsižvelgti į ES principus ir vertybės, tai yra į pagarbą žmogaus teisėms, demokratiją, mažumų e, teisų apsaugą ir taip toliau. Bet du svarbiausi strategijos ramšyti tai yra saugumas ir vystimasis. Ir juos reikia derinti tarpusavį. Saug, su saugumu susiję aspektai turi būti derinami su veiksmais skirtais e, paskatinti vystimąsi šiame regione. Remdamasi šią strategiją, ES išryškino keturias veik, e, veiksmų, e, keturias veiksmų kryp, e, kryptis. Geras valdymas, konfliktų sprendimas yra tarp mūsų pagrindinių tikslų ir Malija, kaip žinia, vyksta šiuo metu krizė ir ES prisidėjo labai svariai ne tik prie dėrybų, kurios beje pasirašė mano pirmtakas, jis, jis atliko garantų vaidmenį ir mes be tų darybų ir kitais, kitais veiksmai prisidėjome prie padėties stabilizavimo. Europos Sąjunga taip pat vadina svarbiausią vaidmenį skatindama Uh, teikdama pagalbą vystimuisi, mes skiriame daugiau nei 350 milijonų šio regiono vystimuisi nuo 2015 metų. Toliau, diplomatijos ir, politi ir politikos veiksmų derinimas. Ir čia galima kalbėti apie tai, kad mes turėtume paremti G5 uh, organizaciją ir uh, Aš pastaruoju metu apsilankiau visose Sahelio regiono šalise ir, mes, ir tenai aš kalbėjau apie tai, kaip mes galėtume kurti bendrą strateginę šio regiono vystimosi viziją. Ir Europos Sąjunga turi būti matomas regione, ne tik turėtų skatinti diplomatinių politinių veiksmų koordinavimą, bet ir turėtų būti matomas, nes mes esame didžiausias uh, pagalbos teikėjas. Trečias dalykas, trečias uh, svarbus elementas, tai yra saugumas ir uh, uh, teisės viršinybės principas. Apie saugumą aš jau kalbėjau. S Sakiau, kad mūsų strategija yra pagrįsta saugumo sumetimais. ir e, Nigerija ir e, kai kuriuose kitose šalyse mes e, vykdome misiją, teikiame mokymus, rengiame policijos pareigūnų mokymus ir reikia suprasti, kad mūsų misijos vaidina labai svarbu vaidmenį šiame regione, nes jos padeda pertvarkyti penkių Sahelio regionų šalių uh, teisės saugos pajėgas. Dar vienas svarbus aspektas yra kova su uh, radikalėjimu. Ir uh, uh, terorizmu. Šis tikslas taip pat yra įtrauktas į mūsų strategiją. Labai svarbu yra pasinaudoti tuo, kaip mes veikiame Malyje. Mes ne tik padėjome siekti taikos, bet ir aktyviai prisidėjome prie uh, padėties stabilizavimo. Balandžio, uh, 2015 m. balandžio mėnesį mes uh, pritarėme regioniniam veiksmų planui, kuriame yra numatytos keturios pagrindinės veiksmų kryptis. Ir tas planas yra konkretesnis. Ir tuo metu mes jau žinojame apie migrantų, migracijos krizę ir Nigerio vidaus reikalų ministras panas Pazulis pasakė, kad Sahelio regionas iš tikrųjų yra to, toks savotiškas buferis, kuris padeda apsaugoti Europą nuo dar didesnės krizės. Ir pastaruoju metu mes taip pat išgirdome, kad jiems vis sunkiau yra susta, e, atlikti tokio buferio vaidmenį, todėl mes turime jiems padėti. Jau minėjau kovą su ekstremizmu ir radikalėjimu ir kągi mes galėtume e, čia padaryti tam, kad ją sustiprintume. Visose penkiose šalise reikėtų vertinti radikalėjimo e, mastą ir reikėtų e, pagalvoti apie konkrečius veiksmus. Mes jau rengėme įvairius seminar, e, seminarus. Ir šis klausimas yra nepaprastai jautrus, delikatus. Jūs suprantate, kad pasaulietiškumas e, tai yra savotiška tabų tema ir džihadistai tų pasinaudoja. Ir reikia, pažiūrėjau, pasidomėti, kaip yra meče, finansuojama mečečių veikla. Pavyzdžiui, taip pat ir galima būtų sudaryti visų įmamų mečečių sąrašą tai būtų pakankamai naudinga. Ir G5 šalis šiuo metu būtent tą ir sieks padaryti. Aš manau, kad mes turėtume joms suteikti paramą. Kova su radikalėjimu yra vienas iš svarbiausių regioninių veiksmų planų prioritetų. Antras svarbus dalykas, kuris yra susijęs su pirmuoju, yra jaunimas. Jaunimo klausimas yra dalykas, apie kurį dažnai yra kalbama ir ponas Venta jau kalbėjo, kad e, jis yra susijęs su tuo, kad šiuo metu iš tikrųjų matome, kad e, e, vyksta savotiškas gimstamumo bumas, keičiasi demografinė situacija. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad jis, prezidentas Isufu, Nigerio, Nigerio prezidentas, pasakė, kad Per 30 e, metų, pastarosius 30 metų, Denigrio gyventojų skaičius padvigubėjo ir, ir prognozuojama, kad kas 18 metų kartosis tą patį tendenciją. Ir dėl to labai sunku yra šiuo metu prisiderinti prie visų tokių demografinių tendencijų sukeltų pokyčių ir kultūrinė, ir religinė e, prasme. Federika Mogerinė uh, paskutinį kartą, kai buvo susitikusi su G5 organizacijos užsienio reikalų ministrais, taip pat kalbėjo ir apie dar vieną susitikimą, apie susitikimą su jaunimo atstovais. Ir tokie susitikimai yra reikalingi tam, kad galima būtų kurti jaunimo tinklus tam, kad jaunimą galima būtų įtraukti į, į e, visus vykstančius pro, e, procesus. Ir mes manome, kad e, jaunimo klausimai yra nepaprastai svarbus ir G5 viduje egzistuoja ir jaunimų skirta platforma. Ir vyriausiai įgaliotinė oficialiai pradėjo tos platformos veiklą. Trečias svarbus prioritetas, kaip jūs suprantate, yra migracija. Migracija ir judumas. Apie e, šios dalykus tikrai daug kalbama regioniniuose veiksmų planuose. Po, po susitikimo valetoje, po baisių scenų, kurias matome e, per televiziją, Iš esmės pasikeitė e, požiūris į šios klau, migracijos klausimus. Mes šiuo metu matome kad vyksta svarbi migracija ir ES turėtų prisimti ją įtenkančią atsakomybę. Ir sukurtas ir specialus fondas kuris bus skirtas tam, kad mes galėtume e, spręsti giluminės e, migracijos priežastės. Akivaizdu, kad tos giluminės priežastės e, yra daugybinės, jų yra labai daug. Tai yra ir nepakankamas išsivystimasis, išsivystimasis ir ekonominės problemos, ir kitokios problemos. Ir, pavyzdžiui, Dagadeš mieste Nigerija, Nigerija, Nigerija mes įgyvendiname misiją, kuri yra skirta tam, kad mes galėtume visiškai pakeisti migracijos e, tendencijas. Ir ketvirtas labai svarbus e, elementas tai yra sienų valdymas ir kontrolė. Ir visi šie elementai yra dalykai, kurie uh, parodo, kad G5 gali sukurti pridėtinę vertę. Dėl to, būtent dėl to, kad šios penkios šalis dabar pradėjo bendradarbiauti, mes galėsime spręsti vis, visas mano minėtas problemas. Ir pirmiausia, spręsti sienų kontrolės problemas, nes tol, kol ne, nebus, uh, nebus tinkamai prižiūrimos sienos, plūs migrantai, bus prekiaujama e, narkotikais uh, ir bus plėtojamas tarptautinis ori, uh, organizuotas nusikalstamumas. Ir šiam mano ketvirtam minėtam elementui sienų valdymui skiriamas taip pat ypatingas e, dėmesys. Kokias priemonės mes turime? Pirmiausia, tai yra finansinės priemonės ir institucinės priemonės. Finansinės priemonės. Pirmiausia, tai yra FED fondas, kuris skiria nuo 12 iki 13 procentų Sahelio regionui. Ir taip pat svarbu yra nepamiršti ir to, kas, kas Helio regiono vyriausybės nu, nori paramos biudžetui. Visos vyriausybės apie tai kalba, tad jie būtų labai aktuali būtent dabar. Pavyzdžiui, Nigerija yra vykdoma šiuo metu e, programa, kurią vadovauja pats prezidentas. Ir jos tikslas yra padėti e, Nigerio gyventojams patiems apsirūpinti maistu. Ir e, šio fondo lėšos gali taip pat būti skirtos ir tam, kad galima būtų pagerinti saugumą ir, pavyzdžiui, įveikti Boko Haram. Dar e, e, viena priemonių grupė tai yra institucinės priemonės ir kokios tai yra. Tai yra mūsų vykdomos misijos į jų e, Mali, į jų Niger misijos. Ir tos misijos teikia patarimus ir rengia mokymus. Ir taip ES realiai padeda šalims gerinti savo saugumo situaciją spręsti taip pat problemas susijusios su saugumo sektoriaus reforma, o tai yra būtina tam, kad galima būtų užtikrinti šalių vystimasi. Toliau išorės veiksmų tarnyba ir mano vadovaujamas biuras Mes taip pat aktyviai dirbame, mes per pasirašę 10 mėnesių mažiausiai 20 kartų lankėmės regiono šalyse ir nuolat bandome atkreipti visų suinteresuotų subjektų dėmesį į tai, kad Sahelio regionas yra nepaprastai svarbus Europai. Kokia e, yra Kalbėdamas apie mūsų strategiją, apie veiksmų planą, aš, ponė pirmininkė, norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Ir uh, Jūs pirmininkė kalbėjote apie jūsų parengtą pranešimą ir aš norėčiau pakomentuoti dabar, ar pasikeitė situacija. Ir kalbėsiu apie du dalykus. Pirmiausia, tai yra Malėje vykstantis taikos procesas ir antras dalykas, tai yra regionalizacija vykstanti šiame regione. Pirmiausia, taikos procesas Malėje. Jūs klausite, ar yra padaryta kokia nors e, pažanga? Net negalima abejoti, kad pažanga gal netokia uh, greita, kaip mes norėtume, bet vis dėlto ju, judame į priekį. Vyriausybė šiuo metu įgyvendina strategiją. Ir vyri, vyriausybė sako, mes negalėsime tinkamai įgyvendinti e, savo saugumo strategijos, jau tol, kol to regai su mumis nebendradarbiaus, o to regai e, teigia, kad jie negali e, keisti savo elgesio, tol, kol vyriausybė nepakeis savo elgesio. Šiandien ES Šiandien ES pavyko pasiekti sutarimą bent jau dėl to, kad kad e, galima abejoti dėl e, Malio teritorinio vientisumo. Dar prieš keletą metų buvo daromi įvairūs pareiškimai tuo klausimu. Be to reikia pasakyti, kad tie žmonės, kurie dar prieš kelis mėnesius kovojo da, vieni su kitais, šiandien jau uh, sėdi prie dėrybų stalo ir tenai ES tose dėrybose labai aktyviai dalyvauja. Mes stebime, kas vyksta ir mes esame tiesiogiai įtraukti į šias dėrybas. Nu, problemų vis dar esama, tačiau aš manau, kad mes vis tiek turime tęsti savo darbą. Ir jei uh, jūs turėsite klausimų dėl taikos proceso, tuomet aš visus tuos klausimus manumu atsakysiu. Trumpai dabar tik tai pasaky, galiu uh, pasakyti, kad jungtinės uh, tautos uh, remia mūsų veiksmus. Ir rezoliucija numeris 2295 apibrėžia mūsų įgaliojimus ir uh, užtikrina da, tai, kad mes teikiame pagalbą tokiam šalims kaip Mali, uh, Malis visiškai teisėtai Ir dabar dar porą žodžių apie regionalizavimą. Ir apie tarpusavio santykius tarp Europos ir G5. Mes e, dabar turime savo žmonės e, vietose ir tęsime mūsų pradėtus darbus sustiprinome socialinį dialogą, patvirtinome kelio gairių planą ir geriau koordinuojame veiksmus. Taigi svarbiausia vystyti struktūrinį e, rimtesnį dialogą tarp ES ir G5. Federika Mogherini dalyvavo Džamenoje lapkričio mėnesį paskutinėme viršūnių sustikime G5 Taip pat ministerijų lygmenių vyksta reguliarūs susitikimai su užsienio reikalų ministrais G5 ir ponios Mogerinį struktūromis, taip pat ir atskirose sektoriuose, migracijos, jaunimo reikalų, kitų klausimų mes dalyvaujame jų posėdžiuose. Taip pat ir mūsų posėdžiuose dalyvauja G5 generalinis sekretorius praėjusią savaitę. Pavyzdžiui, uh, jis kalbėjo kops posėdėje, tai yra uh, nuolatinių atstovų. Uh, susitikime. Uh, E, taigi visose srityse mes siekime pažangos ir saugumo sektorius G5 yra pats svarbiausias, jame yra daugiausiai buvo pasistumėta į priekį, dėl to nekyla nei menkiausios abejonės ir pagrindinis to įrodymas yra ES dalyvavimas rengiant ir finansuojant G5 mm, saugumo ekspertų mokymus, taip pat Džamenoje vyko atitinkami renginiai e, saugumo srityje, kuriuose dalyvavo saugumo ekspertai. Ir e, to fondo dėka, e, kurį minėjau, mes finansuojame tris svarbius projektus saugumo srityje ir atsiprašau už tai, kad dar kartą pasikartosiu, tačiau manau, kad labai svarbu E, kovoti su teroristais, kadangi teroristai tarpsta ten, kur nėra tikrų valstybės valdymo struktūrų. Todėl aš manau, kad tokios programos kaip Parsek, kuri buvo finansuota iš atitinkamo fondo, e, leis užtikrinti valdžios struktūrų sustiprinimą centrinėme Malio regione ir ten Prancūzijos, Portugalijos, Italijos atstovai labai aktyviai dalyvauja, kad padėtų sustiprinti saugumą visame regione. Taigi iš to fondo taip pat šie projektai yra finansuojami kaip ir e, kiti su saugumu susiję klausimai, kurie yra aktualūs G5 šalise. Trečiasis šio kelio gairių plano elementas, kaip minėjau, yra susijęs su veiksmų koordinavimu, kaip buvo anksčiau minėta. Taigi, kaip e, buvo anksčiau minėtas, Sahelio regionai yra parengtos 16, dabar jau 17 strategijų. Tai yra daug iš tiesų. Jis nėra blogai, bet vis tiek yra daug. Lapkričio 29 dieną vyks atitinkamas ministerijų lygio E, susitikimas, kuriame bus svarstamos vėlgi Sahelio regiono strategijos, dalyvaus Junktinių tautų, Afrikos Sąjungos, Ekovas atstovai ir ten mes stengsimės užmėgsti tiesioginius ryšius e, ir santykius pirmiausiai su Afrikos su sąjunga. Manau, kad e, didžiausia problema G5 šiuo metu yra tam tikros tikrovės pripažinimas iš Afrikos Sąjungos valstybių pusės, nors jungtinės tautos yra pripažinusios jau G5, taigi santykiai su Afrikos Sąjunga, santykiai su jungtinėmis tautomis ir žinoma, tai yra labai e, svarbus santykiai siekiant e, užtikrinti taiką ir stabilumą Malį, apie tai daug nekalbėjau, tačiau mielai pakalbėsiu ilgiau. Taip pat e, būtina tarpusavio santykius stiprinti tam, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su džihadistais ir teroristais tame regione. Tiek noriu pasakyti, ponė pirmininkė, taip pat noriu pasakyti, kad ES yra svarbiausias paramos teikėjas, tačiau mums reikia būti pastebimėsniems, mes turime toliau bendradarbiauti su G5 ir svarbiausias mūsų darbiavimo principas yra būtinybė Sahelio regiono šalims pačioms nuspręsti ir nulemti savo ateitį, o ne mums ją kaip nors primesti. Noriu pacituoti Federiką Mogerinį, jo žodžiai apibendris tai, ką aš norėjau pasakyti. Jis sako, kad mes nedirbame Afrikai, mes dirbame kartu su Afrika. Ačiū uždėmesi, ačiū ambasadoriui už. Uh, šią išsame informaciją apie įvairių sričių tarpusavio sąsajas, vystamąją pagalbą saugumą, radikalizavimą, sienų kontrolę, saugumo gynybos politikos misijos, kuriams šiuo metu mes nelabai daug dėmesio skiriam ir būtent dėl to mums e, reikia tokių naujų struktūrų kaip G5, kurios prieš penkius metus, kai aš savo pranešimą rengiau, e, neegzistavo, aš kaip suprantu, kai kurių valstybių sienos yra tik tai dikumoje nupieštos ant popieriaus, iš tiesų jų kontrolė neegzistuoja. Taigi dabar sutik žodį palaimėlį, jis e, yra Afrikos paramos programos veikiančios Londone atstovas. Ačiū. Chatham House yra nepriklausomas e, politinių tyrimų centras. Ir e, mūsų požiūris į Afrikos klausimus neatspindi jungtinės karalystės vyriausybės pozicijų. E, Sahelio regionas kelia nemažai iššūkių ES užsienio politikai ir aš pamėginsiu e, specialaus atstovo ES e, pano Asados e, viziją pristatytą papildyti tam tikrais aspektais susijusiais su Sahelio regiono patiriamais iššūkiais, kurie yra būdingi visam regionui ir galbūt pristatysiu kai kurių e, praktinių pavyzdžių. Čia pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į keletą akivaizdžių dalykų, e, kurios, kurie buvo paminėti. Tai yra pokyčiai susijęs su Sahelio regionu saugumu ir stabilumu. E, šie du klausimai yra didžiausios svarbos tiek pačiam regionui, tiek ir Europos Sąjungai. Sahelio regionas yra artimas kaiminystės regionas Europos Sąjungai. Tai yra vienas iš skurdžiausių pasaulio regionų ir buvo toks pakankamai ilgai, remintis visais vystimosi rodikliais nuo jų sudarimo pradžios klimato kaita, e, gyventojų skaičiaus didėjimas, e, džihadistų keliamas pavojus ir grėsmė. Regionų problemos e, turės tiesioginius padarinius Europai, kadangi ekonominių galimybių mažėjimas, didėjant gyventojų skaičių, didina migracijos į Europą grėsmę. Ir aš dažnai e, neformaliai e, lankausi regione ir daugiausia išgirstu klausimą apie tai, kaip gauti vizą atvykti į Europą. Ir žinoma, tai yra nuolatinis klausimas, į kurį atsakymas yra toks, kad vizą gauti labai sudėtinga ir reikia stengtis pasinaudoti vietoje esančiomis galimybėmis, tačiau įvertinus ekonominį kontekstą ir žmonių gyvenimo sąlygas galima suprasti, kodėl jie nori ištrūkti iš tų bendruomenių, kuriuose šiuo metu gyvena. Taigi tiek būtų galima pasakyti apie e, būtent migracijos klausimus, dėl kurių Sahelio regionas tapo žiniasklaidos toks mėgstamas per pastarosius metus, tačiau taip pat radikalių islamo grupių įtakos stiprėjimas, priekyba narkotikais, didžiulis smurto mastas kelia grėsmę ne tik Sahelio regiono valstybių gyvybingumui ar visam Magrebo regionui, tačiau taip pat persimeta ir į visą vakarų Afrikos regioną, o vakarų Afrikos regionas iš tiesų yra sulaukęs labai daug ES investicijų per pastaros 20-30 metų tiek ekonominių, tiek politinių ir priešingai nei 90-ame dešimtmetyje nuo 10-mečio vidurio šiame regione. Ekonomikos augimas buvo pastebimas nuolat ir ekonominiai rodikliai nuolat gerėjo, taip pat vakarų Afrikos regione, ECOVAS valstybėse E, Vakarų Afrikos valstybė ekonominėje bendryjoje ekonomika nuolat augo ir tik viena valstybė tame regione nėra visiškai e, nėra demokratinė, na, dar keletas yra tokios pusiau demokratinės, iš tiesų daugumoje šalių žmonės turi galimybę daryti įtaką per rinkimus vyriausybės sprendimams, jie gali burtis į įvairias asociacijas ir organizacijas šios rytie buvo didelė pažanga pasiekta, todėl Sahelio regiono krizė daro didelę įtaką visai vakarų Afrikai. Vienas iš būdų vakarų Afrikos valstybėms ir Sahelio regionai glaudžiai būti tarpusavėje susijus, tai yra socialiniai ir etiniai tarpusavio ryšiai, be et... E, ekonominiai tarpusavio ryšiai, nes <clears throat> šiaurės Nigerijoje, tai yra pietų, šiaurės Nigerijos ir pietų Nigerio, e, pietišų Nigerio gyventojų etninė kilmė yra ta pati. Šiaurės Nigerijoje, pavyzdžiui, Mm. Mm. daugiau kalbama e, vietos kalbomis, regioninės kalbomis, o ne prancūziškai ten galima susikalbėti. Tačiau reikia kalbėti ne tik apie tradicinius etinius ir kultūrinius ryšius, e, kurių nesugebėjo e, panaikinti kolonializmo praeitis. Pietvakarių Nigerija Pavyzdžiui, kiekvieną e, savaitę vyksta e, galvijų turgus ir kiekvieną savaitę iš Lagoso e, į pietų Nigerį vyksta prekeiviai galvijų, ten nusiperka kelis ar keliasdešimt galvijų, gabena juos atgal ir pardavinėja savo turguose. E, ypač darbo jėga šiuo metu juda ir pakankamai intensyviai, e, nes ypač pakrantės valstybėse, kuriuose ekonomikos, ekonomikos augimas yra daug e, ryškesnis, trūksta darbo jėgos, taigi dramblio kaulo plantacijos atvyksta iš Sakelio regiono labai nemažai darbo jėgos ir tas tie tarpusavio ryšiai ir sąsajos yra pakankamai aiškios ir artimos. Ir aš manau, kad e, jeigu e, mes parengtume ne tik strategiją, tai yra strategija Saheliui, kuri būtų gyvybinga, būtų labai naudinga ir visam Vakarų Afrikos regionui. Pažvelkime tik tai dar kartą į žemėlapį, ten matome tą geografinę tikrovę. Jeigu e, žvelgtume iš vakarų rytų kryptimi, tai e, e, pamatysite, kad Sahelis daugelį tūkstančių kilometrų besitęsianti į juostą ir to regiono valstybės nuolat palaiko tarpusavio ryšius Mauritanija, Senegalas, Malis, Darmrakalo krantas, Burkina, Faso, Gana, Nigeris ir kitos valstybės e, glaudžiai tarpusio bendrabiauja, gyvena bendrus infrastruktūros projektus Sahelio regiono šalis, jas e, e, sieja taip pat ir bendra valiuta, Centrinės Afrikos frankas ir tą valiutą naudoja taip pat ir prancūziškai kalbančios vakarų Afrikos valstybės, kalbant apie makroekonominę pinigų politiką, jie yra bendra ir būtent tai užtikrina tam tikrą papildomą stabilumą sprendžiant e, regioninės krizės ir tai tampa tam tikrų inkarų užtikrinančių makroekonominį stabilumą. Dakare veikia regioninis centrinis bankas, e, kuris vykdo bendrą pinigų politiką e, Maliui, Nigeriui ir Burkinai Faso. Taip pat ir e, regioninis struktūros egzistuoja visame Sahelio regione. Daug buvo kalbėta apie G5, tačiau reikia nepamiršti ir CILSS, tai yra regioninė institucija, e, kuri e, kurios pagrindinė užduotis yra kovoti su dikum, dikumėjimu, žemė dikumėjimu. Dar tik noriu priminti, kodėl Sahelio regionas yra toks pažeidžiamas taip pat ir ekonominė prasme. Būtų galima pasakyti, kad taip svarbiausia priežastis yra tai, kad e, šis regionas yra e, ribojasi su pietinė Saharos dalimi. Tačiau e, iš tiesų labai sudėtinga kultivuoti žemdirbystę, nes lietaus sezonas trunka tik tai kartą per metus nuo nuo Liepos pabaigos iki rugsėjo per tą laiką turi užaukti javų derlius, o būtent tai yra pagrindinis maisto produktas vietos gyventojams, galbūt karts nuo karto, kartą per metus. Targenos žmonės e, leidžia savo pasilepinti vištieną ar mėsos kokiais kitais produktais, tačiau uh, Būtent nuo to lietaus sezono priklauso grūdinių kultūrų derlius ir reikia spėti pasėti ir užauginti. Ir taip pat per tą e, lietaus sezoną užauga ir pašarai galvijams. Tuo tarpu per likusi metų laiką e, reikia prasimaitinti iš e, drekinamų daržovių nedideliuose sodose, kaimuose, kur, kuriais rūpinasi dažniausiai moteris. Todėl būtent dėl e, šių aspektų Sahelio regionas yra labai pažeidžiamas ir ne tik dėl kas dviejus ar trejus metus pasikartojančių sausrų. Nu, ir tą galima prognozuoti, kad tos sausros ateis ir galima kažkaip pasiruošti, pasiruošti tačiau yra ir e, kitų e, grėsmę keliančių momentų, e, ne tik gaivalinės nelaimės ar klimato kaita. Taip pat kyla ir papildomų saugumo problemų. 2012-aisiais, pavyzdžiui, buvo sunaikinta nemažai pasėlių, todėl kad džihadistai kontroliavo šį regioną ir valstybės paramos tarnybos, nes negabėjo, negalėjo tinkamai veikti. Ir todėl žmonės buvo priversti palikti savo gyvenamasias vietas, tapti pabėgėliais ir tai sukėlė ir maisto trūkumą. Tačiau galima būtų išvelgti ir e, stiprybių šio regiono, neturėtume jų nuvertinti ir ypač žemės ūkio vystimo susitie reikėtų į tai atkreipti dėmesį nuo 80-mečio, 90-mečio, kuomet regionas kentėjo nuo didelių sausrų Sahelio regiono šalis patyrė galbūt didžiausią žalą dėl tų sausrų, kuri buvo daug didesnė nei pastarojo laikotarpio krizės, aš turiu menyje Burkina Faso, kitas šalis. E, tuo metu keliaujant e, link Malio pasienio iš Burkina Faso 90-metyje pakeliu buvo galima rasti daug nudvėsusių galvijų ir matyti e, tačiau kartu buvo sukurtas ir tvirtesnis pagrindas šalims atsigauti, nes regiono valstybės sukūrė labai e, tvarę e, apsirūpinimo maisto produktais, stebėsienos sistemą, e, gyvūnų gerovė rūpinasi, rūpinamasi daug labiau. Ir bet kokiame mažame me, mieste veikia įvairios statistikos e, tarnybos, kurios priklauso vyriausybė, vyriausybės struktūroms ir jos e, <clears throat> turi nemažai darbuotojų tinkamai parengtų, kurie, kurių darbas yra stebėti e, <clears throat> vietos galvijų sveikatos būklę, rūpintis pasėlis, kaupti statistinius duomenys kelis kartus per metus. Tie duomenys yra vertinami nacionaliniu lygmiu, lygmeniu ir e, tokiu būdu yra e, mokomasi iš 8-90-mečio padarytų klaidų, nes jeigu situacija pasikartotų, žmonės pradėtų mirti, galvijai pradėtų kristi ir siekiant to išvengti, e, dabar įmamas visų įmanomų e, priemonių tam, kad būtų stiprinama žemės ūkio sektoriaus atsparumas ir pasitelkiamas naujas technologijas, išmaniai telefonai, e, nešiojami kompiuteriai ir taip toliau. Taigi šalis stiprina savo pozicijas, rinkdamos ir apdorodamos atitinkamą informaciją ir tokiu būdu gali geriau atremti krizės. Žinoma, tai yra nenutrūkstamas procesas, nuolant reikalingos pastangos mokymai, kad jis tęstusi. Aš Nigerijoje lankiausi maždaug prieš metus tokioje ne, tarnyboje ir maždaug už pusantro tūkstančio kilometrų nuo tos vietos vyko atitinkamas duomenų surinkimas iš žemės ūkio sektoriaus ir tie duomenys buvo tiesiogiai perdodami išmaniojų telefonų į tą e, vietos statistinių duomenų rinkimo centrą. Taigi procesas vyksta. Tačiau nepaisant to šalį susiduria su didžiulio masto socialiniais pokyčiais, pirmiausiai e, gyventojų skaičiaus didėjimu ir e, gyventojų skaičius Burkina Fasoje 2,9 procentais per metus didėja Malija 3 procentais, Nigerija 4 procentais. Tai reiškia, kad maždaug per 20 mečius tų šalių gyventojų skaičius padvigubės ir miestų gyventojų skaičius didėja dar greičiau nei kaimo vietovių, o tai reiškia e, didžiulis iššūkis susijusius su, su e, dirbamo žemės ištekliais, vandens išteklių naudojimu ir pakankamumu. E, tačiau galima kalbėti ir apie teigiamus dalykus. Socialiniai rodikliai gerėja, gyvenimo trukmė ilgėja, e, daugėja vaikų lankančių mokyklas. Prieš 15-16 metų, kai buvo paskelbta apie tūkstantmečių vystimosi tikslus, daugumai Sahelio regionų valstybių jie atrodė iš fantastikos ryties, tačiau dabar yra pasiekta didžiulė pažanga, tuos tikslus įgyvenina dabar 35 procentai e, malio e, merginų ir moterų nuo 15 iki 35 metų tam paraštingomis 35 procentai Burkina Faso vaikų lanko mokyklas, Nigerija 69 e, procentai berniukų ir mergaičių lanko pradinę mokyklą. Taigi taip pat e, ryšio infrastruktūra yra gerinama ypač e, telefoninio ryšio, kelių infrastruktūra yra modernizuojama, kiniečiai rekonstruoja gelžinkelio atkarpą nuo Senegalo į Malį, taip pat e, iš šiaurės Benino į Nigerį ir Burkina Faso e, ketinama statyti geležinkelį. Ir kaip minėjau anksčiau, Sahelio regionui labai yra naudingas geografinis artumas su Vakarų Afrikos šalimis, kurios e, šiuo metu gyvena didžiausią ekonominį pakilimą, integracija su ECOVAS organizacija patvirtinant bendrą išorės muitų tarifą turėtų šį procesą dar labiau palengvinti sienų perėjimo procesas turėtų būti suvienodintas ir supaprastintas. Nepaisant to, vystimosi ištekliai lieka didžiuliai, nepaisant visos padarytos pažangos, tik 29 procentai Nigerija E, gimimų yra priimami apmokytų, e, apmokytą mediciną personalą. Malė tik 11 procentų moterų nuo 15 iki 49 e, metų amžiaus naudojasi moderniamis kontracepcijos priemonėmis. Čia tik 3 procentai Mauritanijoje šimtai tūkstančių gimimų tenka 620 motinų mirčių. Burkina Fasoje dėl nepakankamo apsirūpinimo maistu 31,5 procentai 13 metais žmonių mm, nuo to kentėjo. 2014-aisiais Nigerija tokių buvo 40 procentų, na, aišku, galima būtų ginčytis dėl skurdo apibrėžimo, tačiau remiantis pasaulio banko apibrėžimu 53 procentai malio kaimo vietovių gyventojų gyvena skurde. Taigi, socialinio ir ekonominio modelio gyvybingumas patiria didžiulį e, spaudimą. Ir e, vystimus politikos struktūros, kuriams gyvendinti ir sukurti reikalinga ilgalaikė parama, taip pat būtina pristaikyti prie e, beprecedentinis klimato kaitos ir visi šie aspektai dabar sudaro vietos gyventojams tokias gyvenimo sąlygas, kurių anksčiau niekada nebuvo patyrę, ypač klimato kaita. Ir žinoma, dabar e, tos pačios regionų valstybių visuomenės susiduria ir su didėjančiais smurto ir nusikalstamo mastais vietos bendruomenės, pavyzdžiui, tuo regų iš tiesų nieko naujo mums nepasako, nes tie procesai pasipriešinimas to jeigu net ir nepriklausomybės siekis vyko per pastarosius keletą dešimtmečių. Įtampa tarp socialinių grupių dėl tam tikrų hierarchinių tarpusio santykių nuolat vyksta konfliktai tarp ūkininkų ir uh, uh, uh, ganyklinę galvininkystę vystančių gyventojų vyksta nuolat e, taip pat džihadistų, teroristinių išpalių grėsmė grindžiama absoliučia ideologija, niekur nedingo ir labai sunku išspręsti šios problemas paprastų darybų keliu prekyba narkotikais ir žmonėmis leidžia <clears throat> užsidirbti didžiulius pelnus, nei, pavyzdžiui, tradiciniai e, cigarečių, tradicinė cigarečių maisto ir alkoholio kontrabanda. Todėl prekybos maršrutų kelių kontrolė e, skatina nestabilumą regione ir būtent dėl šių priežasčių buvo labai sunku e, ir taip ilgai užtruko Malio taikos e, susitarimo gyvendinimas. Taigi reikia kalbėti ne tik apie konfliktus, tačiau ir apie įvairius kitus susikertančius interesus. <clears throat> Kadafio režimo žlugimas Libijoje leido vakarų e, Saharos regionui nuo, 13 iki, nuo 12 iki 13 metų gauti didžiulius kiekius ginkluotės ir vienas iš pasiūlymų. <clears throat> paaiškinančių, e, kodėl pastaruoju metu buvo taip smarkiai užpultos, užpultos saugumo sąlygos e, rytų Malyje ir Nigerijoje yra susijusios su tuo, kad <clears throat> yra e, tiekiami, e, tiksliau uždaromi e, ginklų tiekimo keliai iš Libijos į Nigerį ir kitas Sahelio regiono šalis ir dabar ieškoma <clears throat> naujų būdų apsirūpinti ginkluotę. Ehm, <clears throat> per vieną tokį išpolį buvo e, nužudyti 22 saugumo pareigūnai, kariškiai vyriausybių atstovai ir e, vien tik tai tam, kad iš jų būtų galima pagrobti ginklus, e, tuo tarpu nei <clears throat> pabėgėliai, kuriuos jie saugojo, nei jų maistas nebuvo paliesti. Kita problema yra užimtumo skatinimas labai sudėtinga. <clears throat> užtikrinti e, kažkokį e, kitokį pasirinkimą vietos e, piemenims, e, kurių vienintelė alternatyva yra e, dalyvavimas prekeivių žmonėmis vykdomai nusikalstamoje veikloje ir e, jie gauna daug didesnę finansinę naudą iš to, ne iš savo tradicinės žemdirbystės ar galvininkystės. Valstybės valdymo struktūros yra trapės, turi pakankamą finansavimą, Malija ir ypač Nigerija trūksta viešajam sektoriui e, finansinių išteklių <clears throat> nes, pavyzdžiui, apsirūpinimui maistų programos lėšus šiuo metu buvo skiriamas kariniams pajėgoms e, stiprinti, nes Nigerio armija dalyvauja tarptautinėse operacijose kovant su Boko Haram e, šiaurės rytų e, Nigerijoje. Ir Maliai įsikūrė džihadistai taip pat nuolat puldinėje vakarų Nigerio kariškių bazės. Todėl Nigerio karinės pajėgos, kuriomis veiksmus su Prancūzijos ginkluotomis pajėgomis ir vykdo bendras operacijas, taip pat nemažai problemų kelia migrantų srautai ir uh, Yra netgi kaltinimų Nigerio kariniams pajėgoms, esą jie padeda prekeiviams žmonėmis. Tačiau kiti teigia, kad jeigu kariuomenė nekontroliuotų tų e, nelegalių žmonių gabenimo procesų, tai žmonės paprasčiausiai būtų negyvai užkapojami, nes e, prekeiviai žmonėmis veikia be jokių skrupulų. Nu. Tai, taip pat e, e Malio Mopti regione e, dažnai kyla e, tokie spontaniški smurto protrukiai, kurios skatina džihadistų judėjimas FLM e, e, ir tai taip pat labai e, rimta grėsmė malio stabilumui, kaip ir krizė šalies šiaurėje. Ir dažnai netgi yra teigiama, kad ši grėsmė yra daug didesnė ir jos poveikis yra tikrai labai rimtas. Poveikį patiriama poveikis padarimas dėl to, kad e, e, labiausiai nuo šių smurto protrukių nukenčia regiono žemės ūkis ir negalima apsirūpinti maisto produktais ir iš tiesų labai daug žmonių stengiasi visomis išgalėmis su šiais procesais kovoti. Pavyzdžiui, vis daugiau žmonių supranta švietimą, svarbą ir net ir skurdi, skurdžiau gyventi žmonės bando e, leisti savo vaikus e, į privačias mokyklas arba e, patys gauti geresnį išsilavinimą. Pažįstu vieną padavėją, kuris pardavė savo motociklą tam, kad galėtų susimokėti už mokslą. Taigi visos e, dabartinės iniciatyvos yra nukreiptos į Sahelio regiono šalių sugebėjimą kurti atitinkamas valdymo struktūras, centrinės regioninės vietos tam, kad e, e, būtų galima užtikrinti rimtesnį saugumą ir stabilumą. Sahelio regiono šalis yra per skurdžiausius pasaulyje, tačiau jos supranta, kad e, bendradavimas su ES gali daug ką nuveikti, nes tarkime, Katonų susitarimo 96 e, e, punkte kalbama apie tam tikras teisėtas priemonės, kurios buvo taikomos Burkina Faso, Malija ir Nigerija ir per pastaros penkerius metus jos visos patyrė kryžių kurios kelia grėsmę demokratijai arba netgi sunaikina demokratinės struktūras, todėl partnerystė su ES tiek vystamosios pagalbos, tiek politinė prasme buvo labai ir yra labai vertinama. Na ir pabaigai, e, siekiant pabrėžti vietos iniciatyvų svarbą, Europa pati yra regioninė struktūra, regioninė organizacija, todėl e, gali puikiai bendradarbiautis tiek su e, G5, tiek su platesnio masto struktūromis, tokiamis kaip e, ECOVAS ir CLSS. Labai ačiū už puikų pristatymą. Aš pradėsiu mūsų diskusijas ir tris klausimus pateiksiu. Vienas susijęs su mano įžanginėmis pastabomis Ar yra iš tiesų rizika, kad jeigu Daesh bus Sirijoje ir Irake e, sužlugdytas, tai jie nukeliaus į Sahelio regioną, kad galėtų persigrupuoti? Jūs minėjote klimato kaitą, nedaug kalbėjote, nei vienas, nei kitas apie klimato kaitą, bet noriu paklausti, kokį poveikį e, kokią grėsmę tai kelia Sahelio regionui, taip pat ir migracijos kontekste. Kinija. Dabar, jei Amerika taps labiau izolacinė, izolacionistinė, tai ar Kinijos įtaka Afrikoje neišauks? Ar yra mm, tokia rizika? Ir taip pat norėčiau paklausti, kaip Junktinė karalystė galėtų prisidėti prie Sahelio stabilizavimo po Brexit. Po Brexito. Ar Junktinė karalystė galėtų taip pat dalyvauti tose labai brangiose programuose dvišalių pagrindų? Manau, kad ko gero Junktinė karalystė turėtų daugia šalių pagrindų dalyvauti tokiuose programuose. Ir dabar pirmiausia steiksiu žodį mm, komiteto nariams. Dabar Ispanijos e, kolega, e, ponas Milan Mon. Noriu padėkoti abiem prelegentam, atsiprašau, kad pavėlavau šiek tiek į posėdį. Nemažai kalbėta buvo apie taikos procesą Malyje bei Alžyro sustarimų įgyvendinimą, norėčiau paklausti, ar yra pažangos, tegul ir lietos, ir kokį vaidmenį tarptautinė visuomenė gali suvaidinti Alžyras, JAV, ES, G5, Afrikos sąjunga tarptautiniu mastu daugelis organizacijų vaidina tą tarpininko vaidmenį, kad būtų įgyvendintas Alžyro susitarimas ir būtų pasiekta taika. Ar tiek daug tarptautinių veikėjų čia ne, neapsunkina situacijos? Socialistų ir demokratų atstovas. Dėkui, Noriu padėkoti abiem kalbėtojam. Aš kalbu S socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Noriu apie patikos fondą paklausti. Jūs minėjote, kad patikos fondas labai svarbus saugumui ir stabilumui. Ir aš norėčiau paklausti dviejų dalykų. Su komisija dabar parlamentas labai intensyviai diskutuoja apie saugumo priemonės vystimosi srityje, tai norėčiau paklausti, ką jūs apie tai galėtumėt pasakyti, o kalbant apie Afrikos patikos fondą, ar negalėtumėt paaiškinti, kiek, kokia dalis lėšų iš to fondo tenka saugumo aspektams finansuoti ir kokia dalis kovoti su migracijos priežastim, tai yra kurti darbo vietas, infrastruktūrą ir panašiai. Kinija. Jūs kaip minėjote, e, Kinija investuoja daug, investuoja daug į infrastruktūrinius projektus ir kokią jūs matote Kinijos užsienio politiką šiame regione ir kaip ją palygintumėt su ES užsienio politika šiame regione. Ir galiausia, kalbant apie klimato kaitą. Ar tame regione apskritai kalbama apie tvaraus vystimosi tikslus, ar tai yra dalykai, kurie svarbus? Nes jei pasižiūrėsime į užsienio politiką klimato srityje, jei pasižiūrėsime į Paryžiaus susitarimų e, įgyvendinimą, tai turi būti klimato mm, kaitai mažinti e, sukurtas investicijų planas. Ar tom šalim šie dalykai svarbus. Pirmininkas, tikėkime, kad JAV neatsisakys įgyvendinti Paryžiaus susitarimus. Ir galiausia, ponas Bukneris, žaliųjų frakcijos atstovas. Prašom, žodis jums. Dėkui. Taip, Sahelio regionas. Bet vakarų Sahara irgi įeina į tą bendrąjį požiūrį. Tai yra O Maroko uh, dalyje, mm, svarbiojo dalyje jaučiami žmogaus teisų pažeidimai. Dar noriu pasakyti, kad e, man svarbu, kad būtent tas rytis nebūtų pamiršta. Labai ačiū. Um, my... Kai aš rengiau savo pranešimą ir įtraukiau vakarų Saharą, tai aišku, kad svarstant tą pranešimą 90 procentų laiko teko būtent tam regionui, vakarų Saharos, o Sahelio regionas buvo nustumtas į antrą planą. Norėčiau, kad šiandien taip neįvyktų, nes e, vakarų Sahara neturėtų būti šiandien mūsų diskusijos centras. Tai tiek turėjome. Uh, klausėjų, dabar dar ponas Venta. Aš e, paklausiu ambasadorių ispaniškai. Jūs kalbėjote apie bendrą darbą su ponia Mogerini, kalbant apie kaimininės Sahelio regiono šalis. Mes turime neužmiršti ir mes kaip vystimosi komitetas turime neužmiršti ir humanitarinės situacijos. Du šimtai penkiasdešimt tūkstančių pabėgėlių yra iš šio regiono ir ko gero iki metų pabaigos um, bus dar viena humanitarinė krizė, nes bus apie milijoną pabėgėlių neturime pakankamai informacijos. Ugan, per, per Sahelio regioną juda tie pabėgėliai, bet ir per kaimininės šalis, pavyzdžiui, Ugandoje 200 tūkstančių pabėgėlių. Jūs minėjote taip pat ES investicijų planą Afrikos mažos ir vidutinės įmonės, jei būtų paremtos, galbūt irgi galėtų spręsti e, esamas problemas. Tai tiek buvo norinčių pakalbėti. Dabar suteiksiu žodį, ko gero, pradėkime nuo gerbiamo ambasadoriaus klausimai nebuvo tokie lengvi. Taip, jie gan sudėtingi, bet labai aktualūs. Kaip jūs sakėte, didžiausia grėsmė yra terorizmo grėsmė, tai kas vyksta Sirijoje ir Irake ir kaip tai atsilieps tiem santykiam, kurie galėtų būti tarp šio regiono ir einant per Europą į Libiją ir Boko Haramą, paminint ir Nigeriją. Nigerijos Boko Haramas, nors jie siejami su ISIS, daugiau tai yra vidaus Nigerijos problema, nes kilo Boko Haramas Nigerijoje. ir nemanau, kad per Siriją žemyn į Nigeriją ir į Europą tai ateis. Manau, kad ne. Nes tai, kaip jau minėjau, yra Nigerijos vidaus problema. Ir yra taip pat tubų, taip vadinama siena, tubų yra gentis Libijos pietuose, Čadė. Ir jie yra prieš ISIS tarp jų yra džihadistų, bet jie niekad neleis, kad, kad vat, ta mano minėta ašis atsirastų. O man pagrindinis dalykas čia, prieš tai aš buvau Ispanijos vyriausybės specialusis pasiuntinys Libijoje. Mano nuomonė, pirmiausia ir svarbiausia yra išspręsti Libijos klausimą. Kol neišspręsim Libijos problemos, tol neišspręsim ir Sahelio regiono problemų, visų problemų, migracijos ir visų kitų. Visi Sahelio regiono šalių e, lyderiai sako, kaip galima spręsti problemas, sienos kontrolės, migracijos ir taip toliau, jei nėra su kuo kalbėtis kitoje sienos pusėje. Taigi, labai svarbu spręsti Libijos problemą. Bet ką mes galėtume padaryti? Bent jau tarptų penkių šalių pabandyti. Uh, e, tarptų penkių, su tom penkiom šalim už, užmėgsti santykius. O dėl klimato kaitos suteiksiu žodį, leisiu pasisakyti gerbiamam e, Paul Melį. Dabar Amerikai turbūt vykdant naują politiką, kokia jinai bus nežinom, kas atsitiks Afrikoje. Ar Amerika vaidins tokį pat vaidmenį Afrikoje ar ne, dabar negalim pasakyti. Ar Kinija pakeis Ameriką? Kažin, ar Kinija pakeis Amerika Afrikoje. Aišku, kad Kinijos vertybės nutolia nuo ES vertybių, Kinijos e, pagrindiniai interesai ten yra ekonominiai, bet bet kuriuo atveju Kinija yra svarbus partneris, nes Kinija yra Junktinių tautų saugumo tarybos narė ir reikia, kad Kinija dalyvautų taikos procese. Kinija yra svarbus dalyvis ir turime, aišku, kartu su Kinija veikti. Kalbant apie Junktinę karalystę, tai jau manau, kad mano kolega iš Junktinės karalystės galės atsakyti tą klausimą. O kalbant apie taikos procesą Malyje, noriu padėkoti ponui delegatui už klausimą, atsakysiu ispaniškai. Iš tiesų, pagrindinė problema taikos procese yra tai, kad šis taikos procesas labai skiriasi nuo kitų procesų. Kaip jau sakiau, ta platforma kurioje yra tuarego judėjimai. Ir džihadistų grupuotė, tuaregai, džihadistai, kurie pasirašė susitarimą su ECOVAS, kuri pasirašė tarpusavio susitarimus. ECOVAS G5 sėdi už stebėsenos komiteto stalo ir Alžyras yra čia vedančioji šalis šiame taikos procese. Aš kiekvieną mėnesį į Malį vykstu į tą monitoringo stebėsenos komitetą. Europos Sąjunga per praėjusią posėdį paprašė, kad galėtume sustikti su ministru pirmininku ir iškėlėme vieną iš pagrindinių klausimų. Tai yra santykiai su mm, laikinosiom institucijom. Vietos rinkimai bus 20 lapkričio, bet tarptų judėjimų jau yra nesutarimų, nes ne visi judėjimai nori tų rinkimų, o mes esam čia tarpininkai kal, kartu su Alžyru. Ir yra bandymų ir mus suskaldyti, mus kaip tarpininkus. Ir čia tas tarpininkavimo vaidmuo yra labai svarbus turime kartu veikti su kitais pagrindiniais taikos proceso veikėjais ir laikytis to tokio globalesnio požiūrio. Taikos procesui, tą taikos procesą praktiškai mes primetėme ir todėl jokio plano B nėra. Jokie judėjimai ir vyriausybės nelaiko taikos proceso jų pačių procesu. Taigi mes turime nenuleisti rankų. Tas monitoringo stebėsenos komitetas sudarytas iš nuolatinio komiteto ir keturių pakomitečių politinio centralizacijos susitaikymo tarp šalių. Taigi tie, tiem keturiem pakomitečiam vadovauja Alžyro atstovai. ir labai svarbu būtų išlaikyti tą, tą vienybę ir, ir tą tarpininkavimą užtikrinti. Toliau patikos fondas. Dabar, jei pažiūrėsime į to fondo kilmę, Jis buvo specialiai Sahelio regiono vystimosi klausimams sukurtas. Ir Ispanijos vyriausybė pirmoji pasirašė susitarimą dėl patikos fondo įsteigimo. Po to kilo migracijos krizė, matėm baisius vaizdus per televizorių, kaip žudavo vaikai. Ir Europos Sąjunga turėjo priimti svarius politinius sprendimus, leidžiančius spręsti tas problemas. Taigi patikos fondas irgi bandė spręsti migracijos problemas ir kaip ir nukrypo nuo to pagrindinio tikslo padėti vystyti Sahelio regionui. Bet išaiškėjo, kad tai nėra vienintelis regionas, iš kurio plūsta migrantai. Ir tas fondas taip pat dar skiria dėmesį Šiaurės Afrikai. Šiame patikos fonde yra vystimui įsiskirta dalis ir čia bus sudarytas regiono vystimosi planas, e, kuriame bus bandoma spręsti taip pat ir migracijos problemas, bet migracija apskritai siejasi dabar su saugumo klausimu ir su žemės užėmimu. Jei yra vakumas, jei nėra e, valstybinių funkcionuojančių institucijų, tai visą tą vakumą užpildo nelegali e, migracija. Ir visa, tai, visa ta situacija leidžiasi dabar į Mopti regioną. Patikos fonde taip pat numatyti ir saugumo projektai, bet visi jie susijęti su migracija. Jūs klausėte, kiek projektų yra, tai 36 projektai yra patvirtinti, 575 milijonai eurų yra skirta ir 60 procentų patikos fondo lėšų jau yra panaudota projektam, o lapkričio pabaigoj atsiras naujos sumos kurios bus skirtos vystimuisi, bet aišku, kad saugumo klausimas lieka labai svarbus ir tam pritarė ir G5 sąjunga. Kinija. Jau kalbėjau apie Kiniją, klimato kaitą paliksiu kai kurios klausimus atsakyti savo kolegai. Vakarų Sahara. Manau, kad pirmininkas jau atsakė pakankamai apie Vakarų Saharą. Mano įgaliojimai apima taip pat ir santykius tarp ES, Magrebo ir Sahelio regiono. G5, penkios Magrebo šalis ir Europos Sąjunga. Aš planuoju suorganizuoti e, penkis seminarus, palaikau nuolatinius santykius su ministrais, su ministerijomis ir apskritai su kuo aukštesniais pareigūnais. Santykiai tarp Maroko ir Alžyro irgi yra sudėtingi ir mes norime judėti po truputį, žingsnis po žingsnio. Vakarų Sahara nėra mano mandate. Jūs kalbėjote apie pabėgėlius ir Dabar vėl pereisiu į ispanų kalbą. Pabėgėliai iš tiesų su to susijusi tiek labai rimta migracinė, tiek humanitarinė krizė. Čiado ežeras Libijos krizė, Čado situacija, Boko Haram krizė. Ir aišku, kad Boko Harams, Haramas sukels humanitarinę krizę, kurią irgi reiks spręsti. Uh, vyksta diskusijos tarp Čado ir Nigerijos. Čia yra labai stiprus, tose dviejose regionuose yra labai stiprus maisto trūkumas. Čadas yra karingai nusiteikusi šalis, kuriai daromas didelis spaudimas. Penkios šalis nori suvaidinti šiame regione svarbu vaidmenį. Europos Sąjunga yra skirus 50 milijonų eurų per stabilumo priemonę Ir kaip jau minėjau, tą humanitarinę krizę anksčiau ar vėliau turėsime spręsti. Sudanas yra kitas mm, specialusis atstovas skirtas Sudano regionui, bet neužmirškime, kad ten irgi e, situacija yra pažeidžiama Aš noriu pasakyti, kad Čadas yra pagrindinė šalis. Ir jam regis patinka kovoti. Bet, kaip jau minėjau, čia gali ištikti humanitarinė krizė. Dėkui visiems už klausimus, dėkui gerbiamas ambasadoriau. Jūs labai gerai suprantate, kokia situacija yra šiame regione. Polai, gal jūs dabar atsakytumėte į pateiktus klausimus, ypač gal galėtumėt plačiau pakomentuoti breksito ir klimato kaitos klausimus. Aš suprantu, kad su breksitu susijęs klausimas gal toks politinis labiau yra, bet gal pabandytumėt vis dėlto. Uh, Taip, dėl klimato kaitos. Klimato kaita kelia šiek tiek kitokius iššūkius, nei Desekelio regionas yra įpratęs. Kas e, dveji ar treji metai jie patiria sausrą, o dabar jį kartais būna ir potvinių. Prie sausrų žmonės yra pripratę, bet problema yra ta, kad šiuo metu keičiasi geografija. Dalis e, tos, uh, uh, tie regionai, kuriuose anksčiau verš, veršimėse buvo da, gyvulių auginimų, gyvulininkystė, da, žmonės nebegali išgyventi dėl to, kad tos teritorijos diku, vyksta jų dikumėjimas. Ir uh, gyvuliams tinkančios žemės. Uh, Ehm, dabar jau yra labiau į e, pietus nuo tų vietų, kur jie gyvena. Tai reiškia, kad jie turi, žmonės turi perke, persikelti į tas naujas teritorijas. O Ir dėl to situacija yra labai trapi. Aš atsimenu, kad vieną kartą Nigerėje aš lankiausi viename kaimelėje ir bendravau su gyvulių augintoju. Ir jis man papasakojo, kad didžiausia problema, kur su kuria susiduria, yra tai, kad kiekvienais metais gyvulių augintojai naud, uh, uh, žymiai kelią, kuriais uh, jie gali keliauti su savo gyvuliais, tačiau žemdirbėjai piktinasi dėl to, kad kiekvienais metais tiems keliams, tiems maršrutams tie maršrutai driekiasi per žemdirbių dirbiamas žemės. Ir šiuo metu, pavyzdžiui, vyksta da, diskusijos dėl to, ar Čado ežero bendras plotas mažėja ar ne. Bet vienai per kitaip yra akivaizdu, kad klimato kaita destabilizuoja uh, padėtį regione. O šis regionas jau susiduria su, su įvairiais e, iššūkiais. Tai yra politinės nestabilumas ir, ir uh, vis didėjantis gyventojų skaičius. Ir kli, klimato kaita tik tai pagilina tas problemas. Sprantame, kad žemė. Uh, Žemės kiekis pasaulyje nėra neribotas ir kad išteklių taip pat, ištekliai yra riboti. Ir e, tarp vyriausybinė kovos su sausra, e, tarp vyriausybinės kovos su sausra komitetas yra sistema, kuri labai gerai veikia, bet e, jie šiandien susiduria su naujais iššūkiais ir gal tuos iššūkius reikia įtraukti į mūsų darbo tvarkę. Tai yra itin aktualu dabar, kai mes žinome, kad JAF politika šio regiono atžvilgių šiuo metu yra labai neaiški. Mes turime elgtis vieningai ir gal ES galėtų pagalvoti apie galimybę šiame regione plėtoti techninio pobūdžio partnerystę, tam, kad galima būtų aptarti, kaip jos galėtų susitvarkyti su šiais naujais iššūkiais. Toliau, Britanijos politika. Ponas Tanukas visiškai teisingai pasakė, Yra visiškai neįsivaizduojama, kad Junktinės karalystės vyriausybė parengs kažkokią dvišalę Asahelio regionui skirtą programą. Paprastai uh, Junktinės karalystės e, da, vystimosi ministerija dirba per įvairias nevyriausybinės organizacijas, pavyzdžiui, Oxfam, The Help the Children kurios labai aktyviai dirba regione ir tos organizacijos bendarbiauja su vietos bendruomenėmis, teikia pagalbą, jie turi aiškės struktūras, tačiau du, uh, E, tos organizacijos negali kurti Sahelio regionui skirtos politikos. Taigi, jei Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, tuomet gal jį turės e, sudaryti partnerystės kurios formaliai sukurtų bendradarbiavimo struktūras, e, pagal kurias galima būtų skirti pagalbą Sahelio regionui. Pavyzdžiui, ES mokymų misijoje dalyvauja labai daug jungtinės karalystės karių ir jie atlieka labai konkrečius uždavinius. Ir aš manau, kad tie kariai galėtų ir toliau dirbti, net ir tuomet, jei jungtinė karalystė pasitrauktų iš ES. Bet pirmiausia, be abejo, reikės išspręsti visus institucinius o, su tokiu bendradarbiavimu susijusius klausimus. Ir pataisykite mane, jei jums atrodo, kad aš klystu, bet Norvegija, man atrodo, taip pat dalyvauja šioje jungtinių ES mokymų misijoje EUTM. Ir taip pat žinome, kad ir Gruzijos kariai taip pat dalyvavo tam tikrose misijose. Taigi įvairiose sritise, nesvarbu, ar tai būtų vystimosi, finansavimas O čia galima kalbėti apie paramą biudžetui. ES teikia didelę paramą biudžetui ir be abejo, Junktinė karalystė būtų labai nenaudinga ir būtų keista, Junktinė karalystė dėmdusi papildomų panašių veiksmų dvišalių, dvišalių pagrindų. Ypač tokiame regione, kuriame Junktinė karalystė turi tik tai vieną ambasadą - Malija, Burkino Fase, Mauritanijoje. Nigerėje ir, man atrodo, Čiadė. Mes neturime ambasadų. Ne, Čiadė. Čiadė veikia jungtinės karalystės atstovybė, sako ambasadorius, bet jie įeina į ES delegacijų sudėti. Taigi Taigi jungtinė, kar, jungtinė karalystė, ko gero, ir toliau rūpės e, Afrika ir Sahelio regionas, bet kartu nepamirškime, kad tai yra prancūziškai kalbančios šalis ir todėl tena jungtinės karalystės e, e, įtaka visuomet buvo, nebuvo labai didelė. Todėl dar neaišku, kaip bus formuojama politika. Bet taikos palaikymas, palaikymas, policijos pareigūnų kvalifikacijos kelimas ar skurdo mažinimas miestuose. Visi šie klausimai vargu ar sulauks didelio Junktinės karalystės pasipriešinimo. Dėkoju. Dėkoju, jūs pakalbėjote apie e, tuos dalykus, apie kuriuos mes ko gero datinėčiais mėnesiais tikrai labai daug kalbėsime. Tai yra tai, kaip E, kaip Junktinė karalystė galės ir toliau dalyvauti įvairiose ES struktūrose, skaitant ir bendras saugumo ir gynybos struktūras, bendros užsienio politikos struktūras. E, tai yra itin aktualu, nes suprantame, kad čia kalba eina apie didžiulius finansinius išteklius ir būtų gerai, mes galėtume pasinaudoti jau egzistuojančiomis struktūromis, užuot išradinėję dviratį iš naujo. Uh, Aš norėčiau padėkoti mūsų ekspertams. Mes tikrai atvirai ir išsamei pakalbėjome apie Sahelio regioną. Ir galiu pasakyti, kad galime tik pasidžiaugti tuo, kad po to, kai prieš trejus metus aš buvau parengęs mano pranešimą dėl Sahelio regiono, daug kas pasikeitė. Buvo sukurta regioninė G5 organizacija ir aš jokios tokios pažangos. Tačiau situacija vis dėlto yra dar labai nestabili, iššūkių da, dar yra daug klimato kaita, e, džihadistų judėjimas, e, Boko Haramas, e, Nigerijoje, Al-Shababas, tarp jų nesusiformavo savotiškas teroristų greitkelis, aš tai, tai pasakyčiau. Taigi visos šios problemos yra problemos, kurių negalime ignoruoti ir mes ko gero prie jų dar ateityje sugrįšime ir stebėsime, kaip jos yra sprendžiamos. Bet kolegos, dėkoju Jums. Dėkoju, o dabar skelbiu trumpą pertraukėlę ir po to ponas Klukan galės perimti pirmininkavimą posėdžiui. Dėkoju. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now we shall. Labas vakaras, gerbėjai ponai ir ponios. Dabar aš siūlyčiau perėti prie penkto darbo tvarkės punktų. Tai yra prie Kanados ir ES bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos sustarimo sudarimo. CETA, kaip jums yra žinoma, buvo patvirtinta tarybos ir pasirašyta da, uh, 2016 m. spalio 30 d. ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikime po to, kai buvo įveikti e, rim, rimtos e, šiam dokumentui iškilusios problemos paskutinę minutę. Šis dokumentas yra labai ilgas, 1598 e, puslapiai, bet to egzistuoja dar ir strateginės partnerystės susitarimas. Šie du dokumentai sukurs labai tvirtą mūsų tolesnio bendradarbiavimo su Kanada pagrindą. Parlamentas turi patvirtinti doku, šį do, dokumentą tam, kad galėtų įsigalioti investuotojų ir valstybės uh, ginčių sprendimo mechanizmas. Ir tas mechanizmas pradės veikti tik tuo met, kai visos valstybės narės ratifikuos šią sutartį. Atsakingas komitetas už šį susitarimą yra INTA komitetas. Uh, Dėl strateginės partnerystės susitarimo mes turėsime dar palaukti, kol taryba pateiks mums tokį prašymą patvirtinti šį susitarimą ir to jau dėl šio susitarimo mes būsime atsakingas komitetas. O dabar aš suteiksiu žodį Čarlzui Stanukui, kuris yra mūsų nuomonės referentas. Na, jaučiuosi kaip tikras kamerionas. Ką tik buvo pirmininko kėdė, jaučiu, jau sėdžiu čia salėje kaip paprastas parlamento narys. Uh, Na kągi, iš tikrųjų šis susitarimas yra nepaprastai svarbus. Žinome, kad ES visai neseniai vos neištiko rimta krizė dėl šio susitarimo. Dėl to, kad e, regioniniai parlamentai turi labai daug e, teisų ir e, regioniniai parlamentai tam tikrais atvejais gali praktiškai sužlugdyti labai ilgą, galės sužlugdyti ilgą dėrybų procesą panašu, kad da, e, da, dabar e, buvo sugalvota, kaip galima būtų įspręsti da, Valonijos parlamento pateiktus prieštaravimus šiam dokumentui. Aš nežinau, koks yra galtinis susitarimas tarp Belgijos ministro pirmininko ir Valonijos parlamento da, vadovo. Bet vienai per kitai buvo susitarta, šiandien e, mes jau turime šį dokumentą, da, jis. Dės yra labai ilgas, 1598 puslapiai. Mano šalis, kaip žinia, ketina pasitraukti iš ES ir mes turėsime pradėti naujas darybas dėl 60 laisvos priekybos susitarimų. Ir e, žin, kaip e, žinia, e, mes turėsime spręsti daugybę labai prieštaringų klausimų kurios iškėlė darybos dėl šios sutarties, pirmiausia, tai yra investuotojų ir e, valstybių ginčių sprendimų. E, tas naujas mechanizmas, kuris e, buvo sugalvotas, gal jis bus panaudotas ir derantis dėl TTIP, apie tai sužinosime daugiau gal sausio mėnesį. Nors, kaip žinia, dabar situacija yra labai neaiški, net gali ir būti taip, kad bus iš naujo pradėtos darybos dėl Šiaurės Amerikos laisvosios priekybos susitarimo. Bet vienaip ir kitaip aš džiaugiuosi, kad kad Valonija sutiko pritarti šiam susitarimui ir dabar visos e, valstybės narės turės ratifikuoti šį dokumentą ir tikiuosi, kad galima bus pradėti laikinai taikyti šį susitarimą jau kitais metais, dar nelaukiant, kol, visus, kol galutinai bus baigtas ratifikavimo procesas. Ši nuomonė yra labai trumpa, iš esmės. Uh, Aš siūlau mūsų komitetui pritarti Intos pasiūlymui. Kanada yra mūsų labai artima partnerė, tai yra tikrai jau brandi demokratiška šalis. Ir aš manau, kad mes galime su juo bendradarbiauti tikrai labai plačiai ir glaudžiai. Jungtinės karalystės žiniasklaidoje buvo rašoma, kad e, dėl šios sutarties mūsų, tai yra Jungtinės karalystės e, priekybos su Kanada apimtis padidės net 20 procentų, bent jau tol, kol mes liksime Europos Sąjungoje. Taigi, aš galiu tik apgailėstauti, kad dėl mūsų da, do mūsų sprendimo mes negalėsime, negalėsime naudotis visais šio sustarimo teikiamais privalumais. Galės, turėsime sugrįžti prie Šiaurės Amerikos akto, kuris apikrėžė mūsų dvišalius santykius su Kanada. Ir Aš džiaugiuosi, kad buvo spręstos visos problemos paskutinę akimirką, nes tikrai buvo labai gaila, kad pas mus buvo sveikia visi darybininkai iš Kanados ir, ir kad paskutinė minutė jie sužinojo, kad galbūt nebus pasirašytas susitarimas. Mano dokumentas labai trumpas, dėl jo bus balsuojama. Novembrė. Dėl šio dokumento bus balsuojama lapkričio 15 dieną ir aš tikiuosi, kad kolegos neturės daug prieštaravimų. Dėkuoju toliau. EPP frakcijos ponas Milian Mon. Dėkoju, aš pavaduoju mūsų frakcijo, frakcijoje mūsų frakcijos atsakingą asmenį šį dokumentą, tai kolega vėluoja. Ir jis paskutinę minutę paprašė, kad aš jį pavaduočiau. Mes pritarėm pono Tanoko mintims, pritarėm ir e, nuomonės tekstui ir pritarėm tam, kad būtų pritarta. Da, e, tam, kad šis susitarimas būtų pasirašytas, tai iš tikrųjų yra nepaprastai da, e, šiolaikiškas e, susitarimas, daugybę metų jis buvo rengiamas ir šiandien mes jau turėsime tikrai labai išsamų susitarimą, kuris e, bus naudingas e, Europos įmonėms, Europos ir Kanados įmonėms, nes numatyta yra atsisakyti įvairių mūtų. ir Šis dokumentas taip pat turėtų paskatinti didesnės investicijas, tai ypač paslaugų srityje, taip pat įmonės dabar galės e, planuoti geriau savo veiklą. Ir e, taip pat galima bus pradėti tam tikrose sektoriuose profesinių kvalifikacijų pripažinimo procesą. Be to galime pasidžiaugti tuo, kad Europos specialistai galės e, dirbti Kanadoje, o Kanados specialistai galės įsidarbinti Europoje. Aš taip pat e, tik e, džiaugiuosi tuo, kad mūsų įmonės galės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kurios skelbs ne tik federalinė valdžia, bet ir uh, provincijų ir regionų valdžia. Ir da, ir da, naujų galimybių mes matome ir da, vandenti, va, vandentiekio, da, transporto, ypač geležinkelio, da, žemės ūkio sritise. Be to, džiaugiuosi to, kad mes apginsime ir investuotojų interesus ir taip pat e, numatyta yra griežta socialinių ir aplinkosaugos standartų apsauga. Per darybas taip pat buvo e, susitarta, kad nuo kitų metų pirm, gruodžio pirmos dienos Bulgarijos Rumunijos piliečiams e, bus panaikintas reikalavimas važiuojant į Kana, Kanadą turėti Kanados vizą. Dėkuoju Jums. Ačiū Lopės socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau kalbėti frakcijos vardu, tačiau norėčiau įsiaiškinti pono Pancerį poziciją kadangi jis atsakingas už šį klausimą. Tiksliau, aš norėčiau tą poziciją pristatyti jo vardu kalbėdamas, nes jis negalėjo atvykti į posėdį. Ponas Panceri norėjo padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, tačiau kartu norime paminėti, kad e, parašęs apgailestauju, jog teikiamiems pakeitimams bus galima tik tai pritarti arba juos atmesti, galbūt reikėtų atitinkamą tvarką pakeisti dėl cėto. Noriu pasakyti, kad parlamentas dar nėra patvirtinęs labai aiškiai savo pozicijos dėl šio susitarimo, kadangi tam tikri pareiškimai gali būti skirtingai interpretuojami. Galbūt mes balsuosime dėl susitarimo, kuriame yra tam tikrų dviprasmybių. Taigi, žinome, kad padėtis Valonijoje dabar vėl pasikeitė ir po tam tikro štylio ta padėtis pasikeitė. Reikia įvertinti šio sustarimo nuostatų atitikimą atitinkamus teisės aktams, todėl e, parlamentas yra jau patvirtinęs rezoliuciją kurie raginama atsižvelgti į Teisingumo teismo sprendimą šio klausimo. Ponai Būkneriui dabar žodis, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Turbūt visi pasisakome už tai, kad prekyba su Kanada intensyvėtų, kad būtų atsisak, atsisakoma muito, muitų mokesčių. Čia reikėtų viską vertinti šiek tiek uh, išsamiau komisijos įgaliojimai dėrėtis ES vardu dėl prekybos susitarimų ir pačios ES gebėjimas sudaryti tokius sustarimus yra reglamentuojami 2007 sutarties dėl ES veikimo straipsnėje ten kalbama tik tai apie prekybos sutartis, tačiau šiuo susitarimu kišamasi į valstybių narių vidaus struktūras ir jų demokratinės struktūras noriu Jums priminti, kad e, nepaisant ankstesnių kitokių formuluočių, e, teisėkuros veiksmai yra ribojami, nustatant e, atitinkamą sąlygą kuria e, negalima kurti nereikalingų kliučių prekybai ir investicijoms. Ir tas nereikalingas kliūtis mes galima e, pagal e, anglosaksišką teisę kitaip interpretuoti, nei pagal kontinentinę teisę. Tačiau tai yra nesvarbu, svarbu, kaip atitinkamas nuostatas interpretuos arbitražo teismai. Tai taip pat yra kišimasis į valstybių narių teismų praktika ir tie vadinamieji investicijų teismai, ar kaip juos be pavadintume, netitinka <clears throat> minimalių e, teismams taikomų žmogaus teisų organizacijų nustatytų standartų. Taip pat e, viso to akivaizdu, kad nereikia net ir kalbant apie e, prekybos aspektus, nes esame matę, kaip BASF arba Bayer įmonės e, yra pakankamai dosniai finansavusios e, prezidento Trumpo rinkimų kampaniją, jis pasisako prieš tokio pobūdžio susitarimų pasirašymą. Taigi bendrai vertinant, aš pasisakau už priekybos stiprinimą, tačiau prieš kišimasi į valstybių narių atitinkamas e, nusistovėjusias struktūras, todėl balsuosime prieš šį susitarimą. Ačiū. Posėdėje dalyvauja priekybos generalinio direktorato generalinis direktorius ponas Mauri Petričiaunė. Ir dabar jam suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas Jums papildomas informacijos suteikti e, pranešėjas labai išsamei pristatė patį susitarimą, apie jo ekonominę vertę aš nekalbėsiu, išskyrus tai, kad labai dažnai pateikiami vertinimai, kurie yra grindžiami bendra e, ekonominė svarba, pasitelkus e, santykinius terminus, atsižvelgiant į abiejų ekonomikų dydį. Tai dažnai sudaro tam tikrai iškreiptą vaizdą, nes jeigu mes poveikis prekybos su Kanada ES ekonomika, kadangi es ekonomika 20 kartų didesnė, bus pakankamai nedidelis, tačiau reikėtų vertinti prekybos apimčių ir investicijų e, apimčių didėjimą, prekybos barjerų pašalinimą, pradedant nuo muito mokesčių atsisakymo galėtų turėti didelę įtaką e, užimtumo skatinimui. Taigi apie procesą nieko daugiau negaliu pasakyti, tik tai noriu pasakyti, kad kaip įprasta, nors savo starties įsigaliojimo laikinas taikymas prasidės tik gavus parlamento pritarimą, nepaisant to, kad taryba jau pritarė laikinam taikymui, tačiau tas sprendimas įsigalios tik tai parlamentui davus savo sutikimą. Dar noriu patikslinti dėl interpretacijų ir įvairių pareiškimų susijusių su šiuo sustarimu, kurių yra beprecedentiškai daug. Kas galėtų įvykti ir kas įvyko po diskusijų su Valonija ir kitomis valstybės narėmis, buvo tai, kad sutarties sustarimo nuostatos nebuvo pakeistos, buvo tik tai peržiūros nuostatos, kurios yra susijusios su šio susitarimo gyvendinimu ir jos bus pasitelktos anksčiau ir komisija yra nurodžiusi aiškiai krypti pasirinktą. Esu įsitikinęs, kad e, Kanada pritars siūlomai krypčiai, nes per pastarus keltą mėnesių mes išsamei šios aspektus su Kanados atstovais aptarėme. Taigi komisija ir toliau dės pastangas, kad būtų plėtojami investicijų, plėtojami investicijų teismų sistema, einant pasirinktą kryptimi, kuri yra numatyta ir pačiame sustarime ir dėl kurio susitarta su Kanados vyriausybė. Valonijos regiono vyriausybė gali paprašyti arba paraginti Belgijos vyriausybę kreiptis į Teisingumo teismą, kad pastrasis įvertintų pasirašyto e, sustarimo atitikimą ES teisai, kokį sprendimą priimtų Teisingumo <clears throat> teismas mes prognozuoti negalime, nes nors komisija tikrai nėra linkusi darytis dėl jokių sustarimų, kurie netitiktų ES veikimo sutarties, taigi nemanau, kad būtų prasme kreiptis į teismą dėl tokio įvertinimo. Taigi, nebandoma kvestionuoti pati susitarimo, tačiau e, siūloma kreiptis dėl jo atitikimo <clears throat> ES veikimo sutarčiai ir jeigu, aišku, teismas nuspręstų, kad susitarimas netitinka sutarties, tai parlamentui ir e, tarybai reikėtų padaryti tinkamas išvadas. Ačiū pirmininkė, dabar pauskėlamas užduos pirmasis klausimas. Ačiū, pana pirmininkė norėčiau e, keletą bendro pabudžio pastebėjimų pareikšti ir padėkoti kolegai Tenokui už puikiai parengtą pranešimą tekstą. Labai svarbu nepamiršti, kad tokio pobūdžio susitarimai atitinka ES pačius svarbiausius e, interesus Todėl e, CETA sutartimi galima būtų nešti labai svarbu indėlį, kuriant aiškius, skaidrius prekybos standartus 21 amžiuje, kadangi Kanada per pastarus 20 metų buvo mūsų strateginė partnerė ir taip pat e, yra svarbi mūsų partnerė tarptautinės politikos kontekste, todėl tikiuosi, kad CETA susitarimas padės uh, tas intencijas e, transatlantinių tarpusavio santykių stiprinimo dar labiau sutvirtinti. Taigi tie nuolatiniai e, investiciniai centrai, e, teismai tai yra, bus atitinkamai parengti jų veikimo mechanizmas. Ir CETA, kaip nors strateginis partnerystės susitarimas tarp Kanados ir Europos Sąjungos, nebus daugiau kvestionuojamas. Noriu palankiai įvertinti tą aplinkybę, kad keturios didžiausios politinės partijos pritarė šiam susitarimui. Ir tikiuosi ir linkiu kolegai Tenokui sėkmės ir mums visiems e, balsuojant dėl jo. Ar dar yra kolegų norinčių kalbėti, daugiau nematau, taigi suteiksiu žodį vėl ponui Tenokui, kad jis apibendrintų diskusijas. Galbūt įvyko tam tikras nesusipratimas arba aš neteisingai supratau vertimą, kai kalbėjo socialistų atstovas pono Pancerį vardu. Jis teigia, kad apgailę stauja dėl to, kad negalėjo mano nuomonė į pakeitimą. E keisti, tačiau žinoma negalėjo sutarties nuostatų keisti, tačiau mano <clears throat> nuomonė buvo galima. Mano nuomonė buvo galima teikti pakeitimus, tačiau turbūt negalima e, keisti pačios sutarties, tik jai pritarti ar nepritarti. Tačiau kalbant apie mano nuomonę, jeigu turėtumėte pakeitimą, tai aš mielai juos išnagrinėčiau. Labai ačiū. Prieš baigiant svarstyti šį darbo atvarkės klausimą noriu paminėti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi rytoj, lapkričio 15 dieną 12 val. kaip minėjo pranešėjas. Vienintelis įmanomas pakeitimas e, yra siūlymas atmesti arba nepritarti šiam e, susitarimui. Taigi kitas darbo atvarkės klausimas e, turi būti svarstomas 17 val. 3 minučių, mums reikalingas kvorumas, jo dabar nėra, taigi po 5 minučių tęsime posėdį.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 Ladies and gentlemen, let's continue our meeting. Now we go to the election. Uh... Ponios ir ponai, tęskime posėdį. Dabar šeštasis darbo tvarkės punktas. Turim išrinkti ketvirtą vicepirmininką. Ponas Prenkovič, kaip žinote, tapo savo šalies ministrų pirmininku. Tik turime išrinkti kitą ketvirtąjį vicepirmininką, turime kvorumą salėje ir tas kvorumas reiškia, kad, yra, aš, kad turėtų būti bent jau 18 parlamentarų ir aišku daugiau, taigi galime rinkti. Ponas Galer dabar nominuos EPP frakcijos vardu. Norėčiau pasiūlyti ponę Papą Švitsą ponė Dubrava Šuica. Jeigu jinai būtų išrenkta, tai noriu pasakyti, kad jinai užstrigo Müncheno oro uoste ir jos kol kas nėra pirmininkas taip ir jinai atitinka visus kriterijus, kurie būtini, kad taptum vicepirmininku, jei nesiūloma kitų kandidatų. Tai aš noriu klausti, kad pasisako už tai, kad ponė Šuica būtų nominuota. Dėkui, tai sveikinu ponę Šuicą, jos nėra. Negaliu jos pakviesti čia į prezidiumą. Kita kartą tą padarysim, dėkoju. O dabar turėtume balsuoti dėl pranešimo skirto metiniai žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje 15 metais ir ES politikoje šioje srityje ataskaita. Kadangi balsavimas bus ilgas ir nelengvas, labai prašau susikaupti. Pirmiausia, norėčiau dabar kreiptis į pranešėją, poną Vaidenholzerį. Gal jis norės kažką pasakyti. Dėkui. Gal nekalbėsiu, nes mm, balsavimas užtruks pakankamai ilgai. Tiesiog noriu padėkoti visiems, kas prisidėjo rengiant šį pranešimą. Dėkui. Taigi, pasiruoškite balsavimo korteles ir pradėkime. Pirmiausia, 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. 20 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šimtas devyniasdešimt pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pakeitimas 197, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 23 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 207 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, reikia pastikrinti elektroniniu būdu. Taigi, 207 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Du šimtai aštuntasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 208 pakeitimo. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta. 24 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 25 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 221 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 222 pakeitimas. Pirmininkas pasakė kompromisas. Atsiprašau, sako pirmininkas, 222 pakeitimas, balsuojame dalimis už pirmąją dalį, prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. 223 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė primta. 224 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė primta. 26 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė primta priimta. Du šimtai trišim pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Du šimtai trišim septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 27 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 29 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 248 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 30 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 31 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 266 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 270 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 271. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 32. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 275 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 276. Kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 277. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 278. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 33 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 284 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 285 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 286. Kas už, kas prieš, susilaikė. Norėčiau pasitikrinti. Balsuojame dėl 286 pakeitimo, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atsiprašau, atmesta. 34 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 35 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 36 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 293. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 294. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 295. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 296. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 297, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 299, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 299, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 300 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 301. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 302. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 303. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 304. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 305. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 306. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 307. Balsuokime dėl 306. Dar kartą pastikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 307. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 308. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 309 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 310 kas už, kas prieš, susilaikė. Norėčiau pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 311. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 312. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime 312 elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. aiškiai atmestas. Kitą kartą nesiūlykit elektroninio balsavimo, jei taip aišku, 300, kompromisas 37. Atsiprašau, sako pirmininkas, praleidau 313. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 313. Balsuoti baigiame. Atmesta. 37 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 38 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė. Man atrodo atmesta, bet gal pasitikrinkime elektroniniu būdu. 38 kompromisas. Balsuoti baigiame. Primta. Bet. 326. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 327. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. 328, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 329, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 39 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 347. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 40. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trys keturi devyni pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 350 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 351. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 353. Kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 355. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 3, 5, 6, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 3, 5, 8, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 3, 6, 1, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 3, 6, 1, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 360, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 359, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 362, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dalimis. 363 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, ats, e, priimta. Antroji dalis, 363 pakeitimas, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau vienas balsavimas, 364, 365 ir 366 pakeitimai, nes jie vienodi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 3, 6, 7. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 3, 6, 8. Kas už, kas prieš, susilaikė. 3, 6, 8. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 369. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 370. Kas už, kas prieš, susilaikė. Reiktų pastikrinti elektroniniu būdu. 370. Primta. 41 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trys aštuoni penki, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 42 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 43 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 406 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 407 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 408 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 409 pakeitimas, balsuojame dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ne, gerai, pasitikrinkime elektroniniu būdu 44 kompromisas. Balsuoti baigiame. Primta. 45 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Dėkoju, balsuoti baigiame. Primta. 422 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aš galiu, aišku, klysti, bet labai norėčiau, kad netrukdytumėt man. Norite pasitikrinti 422 pakeitimą, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Primta. 423, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 424, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 425, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 426, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 427, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 429, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 430, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 431, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 431. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 432. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 433. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta Pastikrinkime elektroniniu būdu. 433. Balsuoti baigiame. Atmesta. 434, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 46 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 440. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 441. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 47. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 48 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 449 pakeitimas, balsuojame dalimis. Pirmoji dalis, 449 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. <laughs> Balsuojame elektroniniu būdu. Pirmoji dalis 449 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. Nereikia tikrinti. Jokaujate? 49 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penkiasdešimtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penkiasdešimt pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 52 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 463 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 464 pakeitimas, kas už, jo nereikia. 53 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 469 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 470 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 471 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Atrodo, kad atmesta. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta iš tiesų. 472 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 473, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 54 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 477 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Atrodo, kad atmesta. Pastikrinkime elektroniniu būdu. 477. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 478. būtų buvę teisingiau, jeigu būtum, būtumėt iš anksto man pasakę. Elgėtės ne kaip džentelmenas. Iš tiesų mano balsas kaip ir nieko nelėmė. Sako ponas Tanukas bet aš vis tiek užskaitau tavo balsą, taigi priimta. Toliau 478, kas už, kas prieš, susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. 478 pakeitimas. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Kaip Čarlzai, tu dabar balsuoji? atmesta. 55 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 56 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 57 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 58 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau. 493. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet, bet gal pasitikrinkime. Taigi balsuojame dabar dėl 493 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 4, 9, 8. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau. 499, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 500, pakas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 501, kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Bet pasitikrinkime. Gerai, dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl 501 pakeitimo. Balsuokite. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Kaip aš ir sakiau. Taigi toliau 502, kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad patvirtinta, sprendžiant iš to, kiek rankų buvo pakelta. Toliau 505, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 507. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 508. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 59. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 512. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau, 513, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 513 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 514, kas už, kas prieš, susilaikę. Patvirtinta. 515, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 60 kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 519, kas už? 519, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 519 pakeitimo, pasitaiso pirmininkas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Čarlzai voted against, yes? Čarlzai, jūs balsavot prieš, ar ne? Na, tada atmesta. Toliau 5-2-0 pakeitimas. Pirmininkas nusprendė atsižvelgti kolegos balsą. Taigi toliau 5.20. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. Dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl 520 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 521. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. Toliau 522, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 61 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ne? Bet kelkite aukščiau rankas, nes tai, ką aš mačiau salėje, rodė, kad atmesta. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dabar dėl 61 kompromiso. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 62 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 63 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 5, 4, 8 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 548 pakeitimo. Balsuojame. Dar laukiu, kol trys kolegos paspaus mygtuką. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 5, 4, 9. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 5, 5, 0 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 551, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 64 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 65 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau pakeitimai 567 ir 568. Jie yra identiški. Balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Toliau 67 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 68 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau keli pakeitimai 593, nuo 593 iki 598, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime. Dabar balsuojame dėl visų šių pakeitimų. Balsuojame. Pakeitimai nuo 593 iki 598 balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 599. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau. 600. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 6. Gerai. Pasitikrinkime. Balsuojame dabar dėl ši... pakeitimo 600. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atsiprašau. Toliau 601. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 602. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, sako pirmininkas. Toliau 603. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 604 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 605 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 606 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 607 kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 607 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 608. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 608 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 609 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 610 kas už, kas prieš, susilaikė. Gerai, pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Iš tikrųjų. Toliau. 6, 1, 2. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 6, 1, 3. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 6, 1, 4. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 615, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 616, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 617, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 620, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 69 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 623, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 6, 2, 4, kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl pakeitimo 624 e, pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 70 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 628 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 631, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 71 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 637, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 638, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 638 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 639 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 72 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 73 kompromisas, kas už, kas prieš, sus, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 73 kompromiso. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 6, 5, 6, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 74 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 665, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojam elektroniniu būdu dėl 665 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 6, 6, 6. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Ne? Gerai. Tikriname. Balsuojame dabar elektroniniu būdu dėl 666 pakeitimo. <clears throat> Balsavimas baigtas. Atmesta. 667. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 668 iš dviejų dalių. Pirmiausia, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Jei neteiksite, kad yra kitaip. Two... Tai reiškia, kad dėl kitos dalies nereikia balsuoti. Toliau 75 kompromisas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 675. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 676. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 677. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 687. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Še... Gerai balsuojame elektroniniu būdu dėl 687 pakeitimo. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 6, 8, 8. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 76 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 708, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 709, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 710, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Patvirtinta, man atrodo. Toliau. 711 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 714 e, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ne? Gerai. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 714 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 715 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 716 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 717 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. E, 718 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 719 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 7 2.0, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 7.2.1, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 77 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 7.3.0, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 7.3.1, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 732 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 733 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 734 kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 734 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 735, kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta, man atrodo. 736, kas už, kas prieš. Susilaikę, patvirtinta. 737, kas už, kas prieš. Susilaikę, patvirtinta. 78 kompromisas, Gerai, elektroniniu būdu balsuojame dėl 737 pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Teisingai visiškai pastebėjote. Toliau, 78 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 740, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 741, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 742 Ne. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl 741 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 742. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Taip pat kaip ir prieš tai esantis. 743. Kas už? kas prieš susilaikė patvirtinta. 744, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 745, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 746, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 747, kas už, kas prieš susilaikė pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 747 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Dabar Čelsas, nu, viskas priklausys nuo Čelso Tanoko. Dėkoju. Patvirtinti toliau. 748. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta matot, kai pamirštat balsavimo kortelės, taiga pradedat vaidinti nepaprastai svarbu vaidmenį. 749, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 750 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmiausia, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 751, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 752, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 753, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 754, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 70, 79 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 761, kas už, kas prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl 761 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 763, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 762, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 765, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 767 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 771 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 80 kompromisas kas už, kas prieš, susi, susilaikė, patvirtinta. Toliau 777 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 778 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 779 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 780 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 781 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 7. Jūs norite pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 781. Gerai balsuojame? Balsavimas baigtas. Turėtumėte atsiprašyti. Aš atsiprašau, kai aš ta, neteisingai pasakau rezultatą, tai ir jūs turėtumėt. 782, kas už? Sorry, I didn't say you're sorry. Atsiprašau, aš nepasakiau, kad jūs atsiprašot. Gerai, 782. Esame balsavime. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Sorry. Atsiprašau. Tris kartus atsiprašau. 783. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 784. Jūs norit, kad pasitikrintume, ne? Gerai, balsuojame elektroniniu būdu. Dėl 783 pakeitimo balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Thank you. 784. 784. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 785 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 786 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 788 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 789 kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 789 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 790. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 791. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 792. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 793 iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ne. Gerai, tikriname elektroniniu būdu, balsuojame dėl 793 pakeitimo antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septyni, devyni, keturi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 81 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. 802, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 803, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 804, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 805, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau. Keli pakeitimai. 806, 807, 808. Kas už šios pakeitimus, kas prieš, susilaikė, atmesta. 82 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 8, 818, 819, 820, 822. 821 buvo simtas, balsuojame, kas už šios pakeitimus, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 823. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl pakeitimų nuo 824 iki. Nesako pirmininkas. 839 pakeitimas, pakeitimas 840, 841, 843, 844, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Ne? Na, iš čia man pasirodė, kad atmesta. Toliau. Pakeitimai 845, 846, 847, kas už, kas prieš, susilaikė. Gerai, pasitikrinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, 83 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 84 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 854, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 85 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 86 kompromisas, sako pirmininkas, patvirtinta. 86 kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau. 861 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 863, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 864, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta 865, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta 866, kas už, kas, pri, kas susilaikė, sako pirmininkas, gerai, balsuojame elektroniniu būdu. Dėl 866 pakeitimo balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Amendment 47. 47 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 50 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 51 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 52 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 60 pakeitimas už, prieš pasitikrinkime dėl šio pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Tikrai. Atkrinta. 61 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime ir dėl šito. 81 elektroniniu būdu tik. Ne, 61 pirmininkas pasitaiso. Balsuoti baigime atmestą 62 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 82 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 83 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 64 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 85 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 86 pakeitimas už prieš susilaiko pritartam. 68 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 90 pakeitimas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 90 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame atmestą. 91 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 92 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestas. 93 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Atmestas 94 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Atmestas 95 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Atmestas 97 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Atmestas 9 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 101 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta, 102 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta, 103, kas už, prieš susilaiko atmesta. Balsavimas dalimis dėl 104, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją kas prieš susilaiko atmesta. 105 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 106, kas už, prieš susilaiko atmesta. 107, kas už, prieš susilaiko pritarta. 10 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 111 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 112 ir 113, kas už prieš susilaiko pritarta. Elektroniniu būdu tikrinamės dėl 112-113 pakeitimų. Balsuoti baigiame. Pritarta. 114, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 115, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 116, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 117, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 118, kas už, prieš, susilaiko. Atmestas 119, už, prieš susilaiko atmesta, 11 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas dvidešimt pirmojo pakeitimo antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. 123 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 124 kas už prieš susilaiko atmestas 125, kas už prieš susilaiko atmestas 126, kas už prieš susilaiko pritarta 12 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta 132 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Atmesta 13 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 15 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 146 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Dalimis balsuojame 147, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 16 kompromisas, kas už prieš susilaiko. Elektroniniu būdu tikrinamės dėl 16 pakeitimo. Balsuoti baigiame. pritarta. 17 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 158 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 159 už prieš susilaiko pritarta. Šimtas šešdešimtas už prieš susilaiko, pritarta šimtas šešdešimt pirmas už prieš susilaiko pritarta, 162 už prieš susilaiko atmesta, 18 kompromisas už prieš susilaiko elektroniniu būdu tikrinamės dėl 18 kompromisinio pakeitimo. Balsuoti baigime pritarta. 168 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 169 už, prieš susilaiko. Nesu tikras dėl balsavimo rezultatų, tikrinamės elektroniniu būdu dėl 169. Balsuoti baigiame atmesta. Dabar e, įtraukos e, pirmoji už prieš susilaiko pritarta, antras pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, trečias pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, penktasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Septintasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Devintasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis už prieš susilaiko atmesta, dvyliktasis už prieš susilaiko atmesta, tryliktas, keturioliktas, ne, tryliktas, už prieš susilaiko pritarta, keturioliktasis, kas už prieš susilaiko pritarta, penkioliktasis, kas už prieš susilaiko atmesta, šešioliktas pagėdimas, kas už prieš susilaiko pritarta pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 16 pakeitimo pradedame elektroninį balsavimą. Balsuoti baigiame. Atmesta. 17 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko pritarta. 18 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas kas už. Prieš susilaiko pritarta. 19, 21 už prieš susilaiko. Pritarta 22 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 22 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 23 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 24 pakeitimas, už prieš susilaiko. Pritarta 25, kas už prieš susilaiko. Pritarta antrasis kompromisinis pakeitimas, už prieš susilaiko. Pritarta 28 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 29 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. 30 pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta. 31 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta. 32 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta. 33 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. 34 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 35 pakeitimas, kas už prieš. Susilaiko pastikrinkime dėl 35 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 36 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 37 pakeitimas e, už prieš susilaikė pritarta, 38 pakeitimas e, už prieš susilaikė pritarta, 39 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, trečiasis kompromisas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 43 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 30, 44 už prieš susilaiko pritarta, 45 už prieš susilaiko pritarta, 46 už prieš susilaiko pritarta. Dabar <clears throat> balsuosime dėl dėvė nuomonės, niekas neprieštarauja pasiūlymui balsuoti dėl visų pakeitimų kartu. Teikiu balsavimui pakeitimus nuo 9.3 iki 9.15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Labai ačiū. Dabar kartu balsuojame dėl kitų pastraipų. Ar nesutinkate? Ne visi sutinka, turime balsuoti. Dėl kiekvieno skrai. Dėvė pirmas. Už. Prieš. Dėvė dešimtasis. Dėl jo dabar balsuojame, kas už prieš susilaiko atmesta. E, dabar Moterų reikalų komiteto nuomonė, dešimtasis pakeitimas. Niekas neprieštarauja balsuoti bendrai dėl moterų reikalų komiteto nuomonės pakeitimų. Ne, vis tiek balsuojame atskirai. Atsiprašau, sako pirmininkas, taigi dešimtasis FAM. Kas už prieš susilaiko pritarta. 13 FAM už prieš susilaiko pritarta, FAM 27 už prieš susilaiko atmesta. 20, FAM 27 tikrinamas elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. FAM 28, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. FAM 31, už, prieš, susilaiko, pritarta. FAM 32, už, prieš, susilaiko, pritarta. FAM 38, už, prieš, susilaiko, pritarta. FAM 45, už, prieš, susilaiko, pritarta. FAM 51, už, prieš, susilaiko, pritarta prieš susilaiko pritarta, 52 už, prieš susilaiko pritarta, 56 už, prieš susilaiko. Pritarta 57 už, prieš susilaiko. Pritarta 75 už, prieš susilaiko. Atmesta. Ne. Pasitikrinkime dėl FAM 75. balsuoti. Baigiame. Iš tiesų atmest. Dabar siūlau balsuoti kartu nuo pirmojo iki 91. Teikiu balsavimui bendram bals, pakeitimus nuo pirmojo iki 91. Kas už, prieš, susilaiko Ačiū. Jie buvo atmesti visi šie pakeitimai. Dabar elektroninis balsavimas dėl rezoliucijos projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. rezoliucijai. Pritarta sveikiname pranešėją. Dėkuoju už bendarbiavimą. Pirmą kartą turėjau pirmininkauti balsuojant. Kitas posėdis vyks Strasbūrė lapkričio 24-90 val. o po to dar kitas posėdis lapkričio 29 dieną. Ačiū visiems už dalyvavimą. Posėdis baigtas.